Good morning, dear colleagues. Good morning, ladies. Rytas, mėly kolegos, labas rytas, ponios ir ponai. Aš labai atsiprašau, kad priverčiau jūs laukti aštuonias minutės. Nemanau, kad visi jau buvote atėję laiku prieš aštuonias minutės, bet aš tiesiog buvau įsitraukęs į labai svarbius reikalus. Televizijos kanalas Arte nori, nori parengti reportažą apie ITRE komiteto darbą. Taigi jie mane filmavo tiesiog pakeliui ir aš turėjau šiek tiek įsijausti į aktoriaus vaidmenį, taigi man nebuvo lengva tą padaryti ir šiek tiek, aišku, ir jaudinausi. Na, bet kuriuo atveju po dviejų minučių nusiraminsiu įtrio e komitete, kai tik pradėsime posėdį, nedelsiant kadangi vėluojame, kaip sakiau, šiek tiek jau. Um, There... Darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu nėra jokių pastabų, laikome darbo tvarkę patvirtintą be jokių pakeitimų. Mano pranešimai. Šiandien popietinis posėdis prasidės pusė trijų. Labai svarbu įsidėmėti. Tai gal pirmąjį kartą istorijoje mes pradėsime pusę trijų, o ne trečią. Norėsime baigti šeštą valandą ir tikėtina, kad ir ateityje įsigalios tokia taisyklė. Koordinatorių posėdis prasidės 5 valandą, o ne kaip įprastai pusė šešių. Taigi, po pietinėje sesijoje viskas prasidės pusvalandžio anksčiau. Posėdžių protokolų tvirtinimas rugsėjo 4 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas, jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, laikysime protokolą patvirtintų. Toliau norėčiau pasakyti, pateikti papildomos dar informacijos. Uh, Ketvirtas darbo tvarkės klausimas energetikos inovacijos ir inovacijų skatinimas. Aš esu šio klausimo pranešėjas ir mes svarstysime pranešimo projektą. Šis pranešimas yra grindžiamas komisijos komunikatu ir švarios energijos paketu. Ir tai yra puikia galimybė šiek tiek plačiau pasvarstyti energetinio pereimo klausimus ES ir apsvarstyti ir naujus politikos pasiūlymus. Turime vieną valandą šioms diskusijoms, ne, ne pilną valandą, gal 45 minutės diskusijoms. Taigi, pradėsiu aš, kaip pranešėjas. Komisijos komunikatas yra geras pasiūlymas pranešime aš norėjau daugiau dėmesio skirti pagrindiniams iššūkiams, kurie yra susiję su suinteresuotų pusių perspektyva. Aš išvardijau inovacijas ekosistemoje antrajame pranešimo punkte. Labai svarbu, kad mes tiksliai žinotumėme, apie ką eina kalba. Ir kas yra tie tos suinteresuotos pusės, suinteresuotos šalis mūsų vertinimu. Na ir tų suinteresuotų šalių perspektyva atspindėta keturiose pagrindinėse srityse, kurias aš aptariu. Pirmoji sritis - ES veiksmų darnumas, energetinės inovacijos, pradant moksliniais tyrimais, baigiant pritaikymu. Tam reikalingas prognozuojamumas ir politikos bei paskatuoiškumas. Ir aš savo pasiūlyme bandau ES sistemą padaryti darnesnę ir labiau suprantamą inovatoriams. Taip pat, kad ta sistema būtų geriau valdoma ir tvarkoma ES lygmenių. Aišku, tikimės, kad tas pats bus daroma ir valstybių narių lygmenių, kalbant apie pavienius inovatorius. Antras klausimas - fin, ilgalaikis finansavimas. Jūs puikiai žinote, kaip tai yra svarbu laisvos rinkos ekonomikoje adekvatus finansavimas pagal devintąją pagrindų programą. Novatoriškas finansavimas įtraukiant ir atitinkamas finansavimo priemonės ir tiesioginį piliečių finansavimą, sutelktinį finansavimą. Aiškumas apskritai yra labai svarbus ekonomikoje, bet inovacijų sistemoje jis ypatingai reikšmingas. Trečiasis punktas pasaulinis kontekstas. Mes turime surasti konkrečių būdų, kaip būtų galima paskatinti investicijas energetikos inovacijų srityje, tapti viena iš pirmaujančių valstybių, regionų. Taip pat turime numatyti konkrečias priemonės, kaip būtų galima skatinti energetinių technologijų eksportą. Pavyzdžiui, mes siekiame švarau, švaraus, švarios anglių technologijos. Labai svarbu tas technologijas būtų eksportuoti į Kiniją, Indiją, kitas šalis, kurios e, jau dabar, jos, ne, jos ne, neplanuoja atsisakyti anglių. Uh, per ilgesnio laiko perspektyvą, tačiau joms yra reikalingos kur kas geresnės technologijos. Ketvirtas klausimas - piliečiai, energetinis perėjimas ir energetinės inovacijos turi būti derinamos ir su mąstysenos pokyčiais. Tai yra labai svarbu, vienas svarbiausių dalykų. Turime renkti sąmoninimo kampanijas, informavimo kampanijas, taip pat reikalingos konkrečios priemonės ir paslaugos piliečiams, kad jie palaipsniui įsitrauktų ir siektų to energetinio perėjimo. Atitinkamai pasirinkdami, pasirinkdami novatoriškus produktus, investuodami į inovacijas, siūlydami novatoriškus sprendimus. Paprastai kalbant, mes turime keisti savo gyvenseną, gyvenimo būdą tas pats pasakyti nėra apie atsinaujančius energijos šaltinius. Ir tokį energetinį pereimą, bet mes čia kalbame konkrečiai apie visas inovacijas. Pranešime aš nekalbu apie pasiūlymus, kurie būtų orientuoti į labai specifines technologijas, pavyzdžiui, e, vandenilio technologiją, anglies sekvestraciją ir panašiai. Aš kalbu apie sisteminius iššūkius ir kalbu apie tai, kad tai turi būti neu... technologijos turi būti neutralios. Sisteminiai iššūkiai. Turime galvoti ne tik apie visą inovacijų grandinę, bet taip pat ir apie inovacijas visoje energetinėje sistemoje. Ir taip pat turime išlaikyti technologijų neutralumo principą. gausime nuomonės iš Envi transporto e, ir regionų plėtros komitetų. Ir taip pat puikiai žinome, kad transporto sektorius, energetiniai ištekliai ten labai plačiai naudojami, gal 30 ar 40 procentų visų pirminio energijos šaltinių yra sunaudojama transporto srityje, dar kita, kiti 40 procentų namų ūkiuose, tai jau gauname 70 procentų iš viso - transportas ir namų ūkiai. Taigi transporto komiteto nuomonė mums bus labai svarbi ir taip pat bendradarbiavimas su regionais, jeigu norime siekti energetinio perėjimo. Šiek tiek jau užtrukau. Taigi tiek, dėkoju, tokia būtų mano įžanga, o dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams ir socialdemokratų frakcijos vardu Kaden Pacher. Uh, Ačiū, ponia Buzekai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už labai e, didelį atliktą darbą ir puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. O po to norėčiau aptarti pirmąjį klausimą, tai yra geografiniai skirtumai tarp valstybių narių, kurie akivaizdus. Buvo įprasta kalbėti apie tai, kad kai didinamas anglodos fondų finansavimas, tuomet daugiau tai skiriama rytų Europai, o inovacijų fondo lėšos daugiau vakarų Europai. Aš manau, kad reiktų atsakyti tokio mąstymo ir negalime jam pasiduoti. Geografiniai skirtumai yra akivaizdus, kai kalbame apie su energetika susijusius novatriškus produktus ir tą disbalanso problemą reikia išspręsti. Ir patentų tarnyba rodo, kad tik penkios ES valstybės narės yra atsakingos už 80 procentų patentų, e, inovacijų patentų šioje srityje. Aišku, finansinė parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms turi būti skiriama geriausiams projektams, tačiau geriausi tyrėjai, technologijų centrai egzistuoja visoje Europoje. Kitas dalykas šioje srityje, kuris yra aktualus, būtent kaip naudojame lėšas. Horizontas 2020 ir EFSI lėšos. Čia reiktų skirti paskatas geresniam geografiniam perskristimui tam, kad ES visuomet siektų pačių aukščiausių ekspertinių žinių. ES ir pagrindinės iniciatyvos susijusios su šiais fondais ir kitais turėtų įvertinti santykį tarp inovacijų švarių, švarios energijos srityje ir taip pat užimtumo ir taip pat kokį poveikį tai daro socialiniai įtraukčiai ir oro kokybei. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad reikia minimaliai sumažinti poveikį socialiniai sistemai ir sukurti geresnės galimybės augimui ir kokybiškoms darbo vietoms. Kitas klausimas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra vietos regioninių valdžių, valdžios institucijų galinimas, kurios gali kur kas greičiau veikti reaguoti nei ES institucijos ir tas įgalinimas turėtų būti paspartinamas, paspartinamas tam, kad jie geriau galėtų pritaikyti energetinės inovacijas švarios energijos srityje. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, jūs sakėte, kad e, bandysite išsaugoti technologinio neutralumo principą, tačiau kai kalbame apie elektros ir hidroelektrinių e, vaidmenį ir čia su tuo susijusi mąstysenos keitimą, aš manau, kad tai yra labai svarbu perinamojo laikotarpį ir komisija turi pripažinti elektro, elektros ir vandenilio technologijas ir turi sukurti paskatas naujiems verslo modeliams tam, kad būtų finansuojamos inovacijos šioje srityje, siekiant toresnės sandėliavimo saugojimo em, galimybės ir sprendimų. Dėkoju. Dabar Aldės vardu, ponė Maisner. Dėkoju, pirmininkė, ir dėkoju Jums už Jūsų darbą, parengu šitą pranešimą. Bendrai paėmus mes pritarėme tai ambicijai, kad reikia pagalvo, pagalvoti, kaip e, reiktų gerinti mm, perėjimą prie švarių energijos šaltinių ir uh, išdėstyti šiam perėjimui reikalingą naują politiką. Tačiau nėra pats laikas galvoti apie tai, kaip Europos, uh, tai yra dabar pats laikas pagalvoti apie tai, kaip ES gali uh, likti pirmaujančiose gretose. Uh, per, Pirmiausia, mokslinės inovacijas e, vykdo mokslininkai, todėl visos tos diskusijos tarp dalininkų turėtų būti skirtos mokslininkams. Mes turėtume palaikyti jų darbą, nebūtinai kurti naujas institucinės struktūras. Esmė yra tame, kad reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp e, nuspėjamumo užtikrinant ilgalaikės investicijas ir lankstumo ar rizikos, e, kuri padėtų E, kuris padėtų reaguoti į atsinaujinančią rinką. Antra, mes e, e, džiaugiamės pranešėjo pranešėjo norų sukurti daugiau nuoseklumo ir koordinavimo Europos lygmenių. Labai svarbu pagerinti komunikaciją susijusią su Europos priemonėmis. Ypač tai labai svarbu E, kad e, smulkus ir vidinis verslas būtų informuojamas tinkamai apie esamus e, sprendimus. Ir dabar labai svarbu pagerinti efektyvo energijos naudojimą ir inovacijas. Ir be abejo, inovacija turėtų būti vykdoma ir būti skatinama įvairiais frontais. Ir kai kurių technologijų naudojimas e, gali užkirsti kelią e, kai kuriems dalyvauti rinkoje. Mm, be to, dabartinės mokslinių e, tyrimų programos yra pagrindinė priemonė, kuriomis gali būti stiprinami moksliniai tyrimai Europos Sąjungai. Tam reikia skirti biudžeto mokės energetiniams tyrimams kitame kitame laikotarpyje ir turėtume galbūt neapsiriboti konkrečiais procentais, nes dabar vis diskutuojama toliau apie laisvą biudžetą. Be to, mes um, sutinkame su tuo, kad um, vartotojai atlieka labai svarbu vaidmenį, tačiau um, sąžininga kom, konkurencija ir lygios sąlygos tarp senų ir naujų e, energetikų politikos e, tiekėjų yra būtinas, būtina sąlyga. Ačiū už bendradarbiavimą. Ačiū už pastabas. Ponas Dalundė. E, tack, herr ordförande. Tänkte för omväxlings skull prata svenska. EU e har undertecknat... Džiaugiuosi, kad galiu kalbėti švediškai. Europos Sąjunga pasis, pasirašė COP21, taigi turi laikyti savo įsipareigojimų. Tai yra plačių užmojų politiką, kurių siekia aiškiai e, įtvirtinti taip pat ir transporto sektorijoje energetikos sektoriuje ir mes žinome, ko ES įsipareigoja ir kokių reikia politikos priemonių laikytis, taigi mūsų ištekliai turi būti atitinkami. Mm, at, kitame. Mm, e, finansinės programos laikotarpį reikia aiškau, aiškios žaliosios dimensijos ir tikrai tai turi būti liūto dalis tam skirta, tai bus gerai ir klimatui, ir mūsų konkurencingumui užtikrinti ateityje. Komisijos komunikate yra labai aiškiai pasakyta, kad reikia daugiau inovacijų ir mažiau iškasnio kūro finansavimo mm, subsidijų. Taigi reikia e, nukreipti savo žvilgsnį į žalį žalį energetiką. E, tikrai džiaugiuosi galimybę bendarbiauti su pranešėju, rengiant kaip galima stipresnį pranešimą tam, kad ES turėtų kaip galima geresnės priemonės, kurios leistų įtvirtinti jos siekius. Dėkoju, kolega, ponas Benito Ziluaga, GUE frakcijos vardu. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, Labas rytas, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Visų pirma, Noriu padėkoti pranešėjui už e, jūsų e, nuveiktą darbą. Mes sutinkame su tuo, kad mums reikia švaresnės energetikos, švaresnės energijos. Ir inovacijos gali būti tas svertas, kuris užtikrins tvaresnį gyvenimą. Neturėtų tai būti vienintelis svertas. Aš manau, kad savaime jau e, e, inovacijos nėra kažkokia burtulasdelė, mes neturėtume patekti iš tuos pastus. Mes ne, neturime e, neikti, kad e, techninės inovacijos yra būtinos, tačiau turime nepamiršti ir e, socialinių inovacijų. Mes turime šitą sektorių padaryti demokratiškesnį. Europos parlamento savo iniciatyvą parengtas pranešimas apie vartotojų politiką irgi sprendžia šitą klausimą pertvarkos varomoji jėga turi būti piliečiai. Turime pavart, paminėti E, vartotojus. Ir mes turėtume e, pagalvoti ir apie e, Ispaniją ir žinome, kad apie 50 procentų mūsų energijos gali pagaminti patys piliečiai, tad mes turėtume uh, Mes turėtume pasakyti labai aiškiai. Manau, kad būtų klaida e, nepaminėti to ir nesuteikti prioriteto energijos, efektyviam energijos naudojimui. Ir vietoj to, kad mes blankiai kalbėtume apie neutralią E, energiją, tai mes turėtume susikoncentruoti į tai, kad mes turime e, efektyviau e, naudoti savo turimą energiją. Ačiū. Dėkoju. Pone, ponas. Šulce. Uh, Aš e, šešėlinis pranešėjas ir aš norėčiau porą žodžių pasisakyti apie šitą pranešimą. Visų pirma, noriu pasveikinti, jūsų pranešimas yra labai subalansuotas, yra labai daug sričių, kurios susijusios su finansavimu ir piliečių prisidėjimu prie uh, Europos sistemos. Dėl finansavimo uh, mokslinių tyrimų srityje. Uh, jūs sakote, kad mums reikia paprastesnio ir nebiurokra... paprastesnės biurokratinės procedūros, ir, ir skiriant pinigus moksliniams tyrimams Kai kuriuose valstybėse, tarp jų ir Vokietijoje, kyla klausimas, ar moksliniams tyriams skiriami pinigai turi būti skiriami nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Ar nacionalinis e, būdas yra paprastesnis, tada e, reiktų pasitelkti partnerius iš skirtingų šalių. E, ir jeigu yra, tada pinigai bus skiriami greičiau pagal paprastesnius kriterijus. Kartais nacionaliniu lygmeniu moksliniai tyrimai gauna daugiau pinigų negu Europos lygmenių. Dabar dėl geografinio komponento energetikos e, pertvarkos srityje ir inovacijų srityje. E, Junktinė karalystė ir e, Šveicarija turi likti susijusios mokslininkų tinkle. Kyla klausimas dėl mokslinių tyrimų pagrindų programos. Į ją E, turėtų būti įtraukta ir Turkija. Ir taip pat universitetai turi likti mūsų projektų partneriai. E, moksliniai e, energetikos tyrimai turėtų būti paskatinami, nepaisant sunkaus politinio bendradarbiavimo tarp Turkijos ir sunkios politinės situacijos. Ačiū. Thank you very much, colleague. Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti Europos komisijos pasakyti. Ponas Filip Turkans iš e, Mokslinių tyrimų generalinio direktorato. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Europos komisija labai prašo, labai dėkoja parlamentaro nariams ir kitiems įtrio komiteto e, nariams ir pranešėjui už e, šią nuomonę. E, ši nuomonė parodo, koks gilus yra jūsų klausimo supratimas ir kaip jūs esate atsidavę pagerinti inovacijų situaciją ir padidinti vaidmenį energetikos pertvarkos rytyje. Jūsų pateikti pasiūlymai mums padės, tai bus tai yra priemonė, kuri dabar yra kuriama. E, šio komunikato įgyvendinimas vyksta maždaug vienerius metus ir padarytą pažangą e, mes e, apžvelgsime lapkričio mėnesį, kai parengsime energetikos sąjungos padėties ataskaitą. Mes atsižvelgėme jūsų pasiūlymus, kad integruoti nacionaliniai ir klimato planai turėtų būti mechanizmas padedantis koordinuoti ES nacionalinės energetikos mokslinio tyrimų programas komisija pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti e, informacijos gavimą susijusi su, pavyzdžiui, e, vaistų moksliniais tyrimais ir kad tai būtų atspindėta šiuose nacionalinėse ir klimato planuose. Taip pat reikia e, skatinti investicijas, kurios bus, kurios investicijas. Ir e, taip pat tai turėtų užtikrinti tinkamus planus tiek valstybėse narėse, tiek ES. Taip pat reikia koordinuoti visus švarios energetikos e, finansavimo instrumentus. E, labai svarbi yra konsultacinė struktūra šį rugsėjį Europos parlamentas ir taryba e, su, e, susitarė dėl veiksmų plano. Mes turime pagerinti, e, padidinti šit, veiksmų, šito veiksmų planu įkurto konsultacinio komiteto kompetencijas ir gebėjimus. E, taip pat e, dar vienas pažangos rodiklis yra tai, kad e, atsižvelgiama į inovacijas vykdančius mokslininkus. Sprendimai yra įgyvendinami judumo pakete. Ir pirkimai taip pat turėtų būti stipresni E, atlikti stipresnį vaidmenį inovacijų srityje. 2017 e, metų spalio 3 Europos komisija prieėmė pasiūlymų paketą. Atrodo, kad viešieji pirkimai atlieka svarbesnį, didesnį vaidmenį, e, skatinant naudoti inovatoriškus produktus ir tai taip pat yra žingsnis į priekį. Kom komunikato įgyvendinimas reikalavo abiejų komisijos tarnybų darbo ir Tai be abejo mokslininkų, tačiau taip pat reikia ir kitų dalyvių. Pavyzdžiui, e, reikia reglamentuoti skaitmenizavimą, nustatyti vairius standartus ir tai yra kelių komisijos direktoratų kompetencija. E, komisija sutelkė savo ekspertų žinias ir e, toks sukaupimas būtų naudingas siekiant greitesnio įgyvendinimo. Mes taip pat diskutuojame apie devintąją pagrindų programą ir mes atsižvelgėme jūsų pasiūlymus susijusius su biudžetu, jūsų įvertinimas. kad reikės daug daugiau finansų, norint pasiekti klimato kaitos tikslų, mūsų nenustebino. Taip pat priekybos policijos raida yra atspindėta vykdomas e, priekybos dėrybos, tačiau taip pat valstybės narės atlieka labai svarbu vaidmenį, skatindamos eksportuoti tik švarę energiją. Ir tai labai svarbu užtikrinant ES konkurencingumą pasaulio rinkoje. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir kitiems už bendrą mano pranešimo palaikymą. Aš pasistengsiu atsižvelgti į visas jūsų pastabas. Ne, negaliu ir pasakyti, kad jos būtų nukreiptos priešingą kryptimį nei mano pasiūlymas. Ir bendrai vertinant, man atrodo, tikrai turime siekti švarios energijos šaltinių. Ir tai yra taip naudojama, kaip mūsų kolega iš žaliųjų pasakė, bet man svarbiausia yra, kad būtų mažiau išmetimų bendrai, ne vien tik tai CO2, kas dabar labai populiarus klausimas, bet taip pat ir azoto oksidų, CO, smulkiųjų dalelių, pasitelkiant pavyzdžiui biokūrą ar biomasę, galima tikrai Mm, galvoti apie pavojingesnės situacijas nei aiškesnį kūrą naudojant ir, ir tas, taip vadinamas, smogas, pavyzdžiui, dėl šildymo. Visi tie dalykai, į tą irgi reikia atsižvelgti, ne vien tik tai į klimato kaitą. Todėl norėjau labiau subalansuoto pasiūlymo, kuris apimtų visus teiginius, visas savokas. Ir labai dėkoju visiems šešėliams pranešėms ir lauksiu jūsų ir, ir pakeitimų. Laikantis, aišku, mūsų tvarkaraščio ir terminas pakeitimams pateikti yra spalio 17 diena. Tai yra kita savaitė, vidudienis. Kita savaitė, spalio 17-12 valanda yra terminas. Toliau, kad svarstysime pakeitimus mm, lakrūčio 27-28 dienomis, o balsuosime įtrė komitete sausį 2016 metų, o plenarnėje sesijoje kovo 2016 metų. Ypač po lakrūčio 27-28 dienos mes, e, aš pats ir šešėliniai pranešėjai, mes daug dirbsime, aišku, labai intensyviai sieksime parengti kompromisus pakeitimus. Labai dėkuoju visiems už diskusijas. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas yra balsavimas, tačiau e, mes e, baigėme kiek anksčiau ankstesnio klausimo svarstymą, taigi turime dabar palaukti, kol visi kiti kolegos susirinks. Mes turime maždaug 20 minučių, taigi trumpa pertrauka. 20 minučių. Uh,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

Ladies and gentlemen. Kolegos, ponas ir ponai, susėskime į savo vietas ir pradėkime balsavimą, nes jau 10 valandų, trečiadienis, 10 valanda, kaip ir buvo numatyta, balsavimas. Turime du teisėkurnius pasiūlymus. kaip visada, pradėsime nuo bandomą balsavimą. Testas, prašau spausti kurį nors mygtuką. Or yellow. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Gaila, jei neturite kortelės, na, labai gaila dėl to. Well, everything, I think everything is working. Panašu, kad viskas gerai veikia. Atlikome bandomąjį balsavimą. Toliau. Mėly bičiuliai, prašau jūsų niekam neskambinti mobiliuoju telefonu, baigti tarpusavę diskusijas. Ir dabar pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama direktyva 2010 m. 31 dėl pastatų energetinio naudingumo. Mūsų pranešėjas yra Bent Benson. Taigi pakeitimas po pakeitimo, kompromisinis pakeitimas po kompromisinio pakeitimo 203, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. I open the vote. I close the vote. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmo kompromiso papildymas kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Priedas prie pirmo kompromiso. I close the vote. Accepted. Accepted. Compromise. Pritarta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 218, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 225, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 225. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 229 kas už, kas prieš. Susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dar kartą. 227 kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Tikrinamės dėl 227, balsuoti baigiame. Pritarta. 28 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 230 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 235 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 234 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 236 kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime 236 elektroniškai. I close the vote. Rejected. Rejected. Balsuoti baigėme atmestą. 237 kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 238 kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Penktas kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 5A kompromisas kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Compromise 5A. 5A kompromisas elektroniškai. Balsuoti baigiame. O daug susilaikiusių. Ačiū. Atmesta, ne, ne, ne, žinoma, priimta. E, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Du puslapius verčiame, septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 2, 5, 8, kas už, kas prieš, Susilaiko pasitikrinkime. 258. We check 258. Tikrinamės dėl 258. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisas kas už? Kas prieš susilaiko? Priimta. Devintas kompromisas kas už? Kas prieš susilaiko? E, daug prieš. Pasitikrinkime tada elektroniškai EPP, ne? E, prašau, Gal reikia balsuoti lėčiau. Gerai. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dar penkis puslapius verčiam. 10A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 445. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 11 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 3, 2, 5 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 3, 2, 5. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 53 Envikas už, Kas prieš? Susilaiko atmesta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 5, 7, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 3, 3, 9, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 58 aštuntas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septin, septyni puslapiai dar verčiame ir priedas prie penkiolikto už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Priedas prie penkiolikto. We close the vote. Rejected. Balsuoti baigiame. Atmesta 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dar maždaug 7 puslapius verčiame. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 19 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 341 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 349. 341. Pirmininkas pasitaiso. 341. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pakeitimas. 372 dalis. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 317 dalis, kas baigiame pasavimą, už prieš priimta 504, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 50 kas už. 405 pasitikrinkime e, elektroniškai, prašom. 05. 405. Close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 21. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 423. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. 423. Balsuoti baigiame. Atmesta. 57 antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Mm, tikrai turime pasitikrinti. Visiškai neaišku. Balsuoti baigiame. Pritarta. 447 kas už, prieš susilaiko atmesta. 22 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Priedas prie 22 kompromiso kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai priedas prie 22 kompromiso. Tikrinamės. Balsuoti baigėme. Atmesta. 23 kompromisas kas už kas prieš susilaiko priimta. Priedas prie 23 kompromiso kas už, kas prieš. Pasitikrinkime priedas prie 23 kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. 473 kas už, prieš susilaiko atmesta 474, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 474. 474 elektroniškai. Prašom. Baigėme balsuoti atmestą. 477 kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 478 kas už kas prieš susilaiko atmesta. 579 pakeitimas atsimtas. 481 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 372 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 482 kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. 482. Balsuoti baigiame. Atmesta. 483, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 484 už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dar 7 puslapius verčiam 69. Už, prieš. Mm, pasitikrinkime dėl 69. Envi 69. Baigiame balsuoti. Atmesta. 523 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 524 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinti gerai 524. Baigiame balsuoti. Atmesta. 25 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Verčiam šešis puslapius, 74 kas už, prieš susilaiko atmesta. 563 kas už, kas prieš susilaiko. Mes ta, 26 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 29 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 29a kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 573 kas už, prieš susilaiko, mm, pasitikrinkime dėl 573 pakeitimo. I close the vote. Rejected. Compr Atmesta. 29b kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 30 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 27 kompromisas kas už. Atsiprašau, taip, taip, taip, taip. 5, 8, 3 pakeitimas, atsiprašau, pirmininko klaida, turime balsuoti dėl 5, 8, 3, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 590, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 591, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Priedas prie 32 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 619, kas už, prieš, Mm, pasitikrinkime dėl 619 pakeitimo. Atmesta. 620 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 621 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Du pakeitimai kartu. 622, 624 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime dėl abiejų šių pakeitimų. Thank you. I close the vote. Ačiū, balsuoti baigiame. Atmesta. 625, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 626, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 623, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 623. Three, and I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Priedas prie 28 kompromiso kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 33 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 71. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. NV2. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 72. Kas už, kas prieš. Mm, pasitikrinkime, nebuvo aišku. 72. Well, it's rejected. Well, maybe. Um, I close the vote. Balsuoti baigiame. Štai, matote, reikia tikrai daug aiškiau kelti rankas. Gal aš turiu lėčiau balsuoti, taip neįmanoma. 73. Kas už? Kas prieš? Susilaiko, pasitikrinkime. 73. 73. I close the vote. Rejected. Rejected. 74. 74 in favor. Atmestas 74. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 76. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. I close the vote. Rejected. Balsuoti baigėme, atmesta. 77 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 34 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 35 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 88 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 88. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 36 kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 97 kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl 97. The vote. Uh, rejected. Kompromis 30. Atmesta 37 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 38, 39 kompromisas, sako pirmininkas. Ne, 38 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 39 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 40 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 98. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 107. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 108. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 110. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 41 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 42 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 126 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 43 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 44 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 133 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 134 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 134, nes buvo neaišku. Priimta. 135 kas už, kas prieš Dar kartą. 135. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Taip. 135. Gerai. Balsuoti baigiame. Ne, pritarta. Ačiū. Ačiū, kad paprašėte. Jūs laimėjote. Gerai. Vienas, trys, šeši, kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime ir vėl dėl 136. Balsuoti baigiame. Atmesta. 137, kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dar kartą. Balsuoti baigiame. Pritarta. 138 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. NV16 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 139 kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pritarta. 44 A kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 45 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 46 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 143 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 143. Atmesta 144, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta 145, kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta 47 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta 48 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta 155, kas už Kas prieš? Susilaiko. Atmesta 156. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 156. Atmesta. 157. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 49 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 50 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 172 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 169 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 169. Balsuoti baigiame. Pritarta 170, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dar kartą. 170 elektroniškai. Baigiame. Atmesta 175. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta 176. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. NV27. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. NV29. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 179. Kas už? kas prieš, susilaiko atmesta. 180, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 181, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 181. Vienas aštuoni vienas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 30. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 183. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 51. Kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta? 187. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta 188, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 189, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 189. 189 elektroniškai. Pritarta. 52 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 193 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 194 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. NV32 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. NV33 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 53 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Nebalsuojame dėl 199, balsuojame dėl 201, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 59, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto su patvirtintais pakeitimais. Tai bus vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Dėkoju ir baigiame balsavimą. Rezultatas geras, sveikiname pranešėją, patvirtintas yra šis pranešimas. Dabar balsuosime dėl galimybės pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69 taisyklės C dalį ir balsuosime vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsavimą baigiame. Didelę balsų daugumą mes ir Pradėsime tarp institucinės dėrybas. Ačiū. E, Pone pranešėjau, atsiprašau, bet ponas pranešėjas norėtų tarti keli žodžius. Prašau. Labai trumpai aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Aš labai džiaugiuosi, kad didelę balsų daugumą mes patvirtinome uh, galimybę pradėti trilogo posėdžius ir aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Taip pat norėčiau padėkoti ITRE e, darbuotojams ir savo darbuotojams, Sofijai ypatingai už tai, kad jie puikiai padirbėjo. Dėkoju. Puiku, toliau antras balsavimas, mūsų balsavimas yra šio nuomonės projektas, kur yra tvirtinami keli teisės aktai dėl reguliavimo procedūros su priežiūra. Tai yra vienas balsavimas, bendras balsavimas dėl laiško jūri komitetų įvardinis balsavimas. Prašau, balsuojam. Balsavimą baigiame. Didelė dauguma patvirtinta. Dėkoju, ačiū už balsavimų procedūrą. Baigiame šią posėdžio dalį ir iš karto galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo ITER. Uh, yeah, it's, uh, uh, ITER. Very important. ITER. Labai svarbus klausimas, numatytas mūsų darbo tvarkėje. Uh, dear colleagues, if you want to leave Mėly kolegos, jeigu norite išeiti iš salės, labai prašau tą padaryti nedelsiant ir tyliai, be papildomų diskusijų. Yeah, yeah, yeah. Yeah, for half an hour. Yeah. yeah. It's, not, it's, it's Kolicek. Yeah. Could you in, at 11 o'clock? Yeah. At 11 o'clock. Yeah. Could you replace me? Yeah. Good. Yeah. Great.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 Uh, uh, I... Mėly kolegos, kolega Bensonai ir kiti. Ir tie, kurie yra salės gale, kviečiu visus susėsti arba išeiti iš salės. Jokių kitų galimybių nėra du variantai. Arba atsisėsti visiems, arba išeiti nedelsiant iš salės. Uh, thank you very much. Very important topic. Each... Labai svarbus klausimas, kuris patenka į mūsų komiteto atsakomybės rytį. ES indėlis, prie, indėlis į reformuotą ITER projektą. Ir keisimės nuomonėmis su Gresimos e, Tomas, kuris yra iš ENER generalinio direktorato, taip pat e, ponu Bernard Bigo, kuris yra ITER organizacijos generalinis direktorius, ir su ponu Johannesu Švemeriu, kuris yra sintezės energijai agentūros direktorius. 2017 metų Birželio mėnesį Europos komisija paskelbė savo komatą dėl ES indėlio į reformuotą ITER projektą. ES <clears throat> daug prisideda prie ITER projektų ir tas indėlis bus labai svarbus, turint omenyje artėjančias dėrybas dėl naujos daugiametės finansinės programos ir breksito. Tas irgi labai svarbu taip pat kaip ir daugiametė finansų programa. Turime valandą numatę diskusijoms ir norėčiau dabar pakviesti pirmiausia poną generalinį direktorių, poną Tomasą, kuris pristatys komisijos komunikatą. Trumpas pristatymas, jeigu galima, prašau, direktorių. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu pristatymą ir skaidrėmis. Okay. This is what we are building as uh, the picture of what... Štai, ką mes dabar statome, kūrėme, palaikydami tarptautinę partnerystę su septyniomis pasaulio šalimis. Toliau žygiuojam. Kaip sakė pirmininkas, komisija patvirtino 2017 m. birželio mėnesį komunikatą, kur bandoma pozityviai panaudoti tarybos ir parlamento indėlį, tęsant tolesnį ES įsipareigojimą ITER projekto atžvilgiu. Ir šis komunikatas išdėsto skaidrių būdų visas tas praeities problemas, kur buvo vėluojama, kur buvo viršėjamas biudžetas ir taip pat labai skaidriai nušviečia ne tik apie statybų projektą, bet apie viską, visą e, laikotarpį. Ir mes sakome, kad e, dabar turime naują grafiką ir turėtumėme sugebėti pajudėti į priekį šiame projekte. Yra nemažai veiksmų, kurie įvyko nuo 2015 metų, kai buvo paskirtas naujas generalinis direktorius. Taip pat naujasis direktorius Fusion for Energy agentūroje buvo paskirtas. Ir buvo daug esminių įveikta etapų, labai detalių etapų kuriuos mes numatėme projekte ir stebime kas ketvirtį, kaip yra gyvendinamas projektas iki pat statybų laikotarpio pabaigos. Ir per šį naująjį etapą, mes siekiame, kur siekiame įgaliojimų jį patvirtinti, mes viską deriname su daugiametė finansinė programa, kad ITER projektas vyktų sklandžiai, tęsti tai būtų testinis projektas ir neviršytų dabartinio daugiametės, dabartinės daugiametės finansinės programos viršutinių ribų, o laikotarpiu iki 20 metų mes prašome atitinkamų indėlių ir išvardėme riziką, kuri gali egzistuoti ir galima nenumatytų lėšų galimybę. Taigi mes labai aiškiai vertiname riziką ir nenumatytų išlaidų poreikius ir, kaip sakiau, tai labai sąžiningas, skaidrus būdas uh, išdėstyti galimybes e, šiam projektui gyvendinti, apskritai branduolinės sintezės e, galimybes ir įvertiname riziką. Mes siekiame Europos parlamento paramos tam, kad Europa išliktų lyderė, plėtojant branduolinės sintezės projektą. Tai yra labai svarbus ilgalaikis projektas, kalbant apie dekarbonizavimą ir kai nenaudosime iškastinio kūro ir atsinaujantys energijos šaltiniai bus pagrindinis energijos šaltinis, tuomet nebus daug papildomų energijos šaltinių, kurių, galės, kuriais galėsime keisti visiškai iškastinį kūrą. Taigi mes prašome ministrų įgaliojimų patvirtinti tą naująjį etapą. Mes aktyviai dirbame su tarptautiniais partneriais ir siekiame pasirūpinti, kad ir jie toliau skirtų paramą ITER projektui. Daugelie diskusijų ir, ir anksčiau buvo kalbama, kodėl dabar šis laikotarpis yra šiek tiek kitoks. Jis yra kitoks dėl to, kad pasiektas jau pasiekta daug šiame projekte, 90 projektų viso, dis, visų dizaino ir projektavimo darbų jau užbaigta ir plazma komponentų jau daug padaryta. 850 sutarčių jau yra pasirašyta su įmonėmis, įmonės, įmonės pradėjo jos įgyvendinti. Taigi, trys nepriklausomos peržiūros nuo 2005 metų buvo atliktos ir patvirtino ne tik, kad projekte pasiekta nemažai pažangos, bet taip pat buvo atliktas rizikos vertinimas, valdymas, kad išvengtumėme problemų ateityje ir mes kasmet išorės auditą atliekame, išorės peržiūrą ir mes kaip komisija, Europa kaip projekto vykdytojas ir valdininkai, valdy, valdymo lygmenių galima išspręsti galimas problemas. Kokia yra nauda? Nauda, kalbant apie pačią sintezę, kokia ar ta nauda ilgalaikė ar trumpalaikė, yra naudos ir per tikrai labai trumpą laikotarpį finansavimas skiriamas tokioms uh, veikloms, kurios susijusios su naujausiamis e, technologijomis. 430 įmonių dalyvavo ITER Business forume, kuris vyko Avignone šiais metais ir dabar, kadangi projektas e, juda pirmin, nes iki 2015 metų tai buvo jis šiek tiek užstrigęs, dabar projektas juda į priekį ir įmonės domisi, kaip rangovai ar subrangovai domisi naujosiamis technologijomis, atsiveria naujos verslo galimybės kas mėnesį, kai tik projektas juda į priekį. Taip pat tai duoda naudos ir plačiau, nes tos technologijos, kurios yra kūriamos ITER projektų, jos yra pritaikomos ir kitų technologijų srityje. Aš čia galiu pateikti du pavyzdžius metalo formavimo e, technologija, kuri buvo panaudota Airbus kompanijos ir ji buvo išplėtota ITER projektui. Ir magnetinio rezonanso technologija, kuri buvo sukurta pagal ITER projektą, dabar yra puikiai naudojama medicinoje. Taigi, matome, kad tie esminiai moksliniai tyrimai diagnostikos srityje pritaikomi kito, kitur, tiesiog einamuoju etapu. Ir baigiu, ponė pirmininkė, taigi turime bendrą viziją, viziją Europoje, ITER projektas ir um, sintezės laboratorijos dirba kartu ir visi sako, kad ITER projektas yra labai svarbus ir būtinas žingsnis, rodant, e, kokios, kokias galimybės atveria brandolinės sintezės e, technologijos ir mes prašome tarybos ir parlamento paramos tolesnėme darbe. Dėkoju. Ačiū generaliniam direktoriui labai svarbu išklausyti Europos komisijos poziciją ir jūsų nuomonę šiuo klausimu. Mums tai yra labai svarbu, kalbant ir apie investicijas bei finansavimą. Toliau kitas kalbėtojas Bernard Bigo. Jis yra generalinis ITER projekto direktorius, prašau. Direktorių. Ačiū suteiktą galimybę pristatyti Jums ITER projekto e, situaciją. Okay. So, you have enough... Štai galite apžvelgti ITER uh, statybvietę ir jos dabart, ir projekto dabartinę būseną. E, matote, mes turime didžiulę platformą, 45 hektarus, daug pastatų. Ir e, netrukus ten atsiras ir įrangos Šis projektas labai svarbus tam, kad e, mes e, pastatytume mokslinių tyrimų e, centrą ir tai padėtų užtikrinti vandenilio plėjimo technologijas. Ir tai bus technologijos E, šitą e, technologiją, šitas, šita gamykla yra didžiulė viena, e, į šalis negalėtų paprastai jos pastatyti, todėl kad tam prireiktų 20 metų, dėl to, kad technologijos yra um, inovatoriškos. Ir um, mums mes statome 20 metrų 20 aukščio um, pastatą, e, kurio ir tikslumas yra pusės milimetro. Mes turime septynis didelius partnerius, mes atstovavome 85 procentus e, BVP, pasaulinio BVP. Ir kaip kolega Tomas sakė, šitas projektas e, prasidėjo, kai, mes, kai jis prasidėjo, mums buvo kilo sunkumų aš e, manęs paprašė perimti e, šio didžiulio projekto valdymo, valdymą 2015 metais ir mes įsteigėme naują organizaciją. Tai e, labai gera valdysena ir mes atliekame išsame peržiūrą, kad matytume, jog mūsų tvarkaraštis yra patikimas. Taigi iki 2015 metų ITER taryba patvirtino, patvirtino e, nepriklausomą priežiūros grupę tam, kad būtų įvertintas mūsų pasiūlymas. Taigi šitas projektas 2016 metais buvo vertinamas ir, kaip jau kolega sakė, mes e, visą laiką e, atliekame įvairius įvertinimus tam, kad būtų atliktas rizikos įvertinimas ir įvertinimas konfiguracijos valdymas ir visa, visi šitie de, e, rodikliai yra labai teigiami. Junktinėse e, valstijose buvo pasakyta, kad e, daug, e, jie suinteresuoti likti ITER. Ir e, noriu įtikinti, kad e, mūsų tvarkaraštis buvo labai gerai vertintas, tačiau taip pat mes įsipareigojame nubrėžti kelias gairias, kad galėtume parodyti, jog mes einame reikiamą linkme. Ir kadangi aš esu šiame užimu šitas pas, šitą postą, tai tikrai visos mūsų gairės, visi terminai buvo tinkamai pasiekti mes turime beveik 70 e, tūkstančių technologijų, kurios ir yra 70 tūkstančių amperų. Tai yra labai sofistikuotos technologijos. Ir štai turime mūsų e, labai aišku darbo grafiką. E, pirmiausia, mes galvojame paleisti gamyklą 2025 metais. Jeigu mes praleisime nors vieną terminą, tai jis išdarkys visą tvarkaraštį ir e, išdarkys kaštus. Viskas tarpusavėje labai susiję. E, mes e, negalėsime ir surinkti šios, šios gamyklos, jeigu įrangos neturėsime. Taip pat turime užtikrinti, kad tinkamai veiks įranga. Mes turime papildomą dėgymo seką Ir visą tai apima medžiagų perdirbimą ir manome, kad šita gamykla iki 35, 25 metų turės uh, veikti visiškai. Tikrai labai inovatoriškos technologijos yra naudojamos ir projektas dabar juda į priekį, viskas gerai valdoma. Mums absoliučiai reikia septynių narių įsipareigojimų. Jeigu bankas kažkuri iš narių nesilaikys savo įsipareigojimų, tai iškils pavojus visam projektui. E, Europa, aišku, turi vadovaujantį vaidmenį ir mes labai tikimės, kad viskas vyks gerai. Noriu įtikinti, kad ITER tikrai juda puikiai į priekį. Štai jūs matote e, e, nuotrauką, kur jūs matote bio skydo visas sienas, kaip pasakytas, matote, kaip atrodo vis, uh, visas projektas. Labai ačiū, tikrai mes norime, e, kad šis projektas ir jo ateitis tikrai e, sėkmingai plėtotųsi. Dabar energijos ateičiai agentūros vadovas. Ačiū pirmininkė. Johannes Schwemmer. Fusion for Energy, salą energetikai, buvo įkurta siekiant užtikrinti ES indėlį į ITER, tai yra apie 45 procentai viso projekto kainos, mūsų būstinė yra Barcelonoje, Ispanijoje, taip pat mes turime biurus Kadaraš, Garšing ir Okašo, mes turime apie 460 darbuotojų, inžinierių ir mokslininkų iš viso pasaulio, mūsų biudžetas 2007-2020 metų laikotarpį buvo numatyta 6,6 milijardo. Um, Dabar jau mes, aišku, kalbame apie laikotarpį po 20 metų. Vienas iš didžiausių indėlių, aišku, yra Europos indėlis ir tai yra pastatai. Štai matote, kaip viskas keitėsi per pasarosius keliarius metus. Tai jau nebėra tušia dobė, dabar tai yra labai mm, intensyviai vykstantis darbas statybinis ir 7700 darbuotojų kasdien dirba ten ir iš tikrųjų mes labai kviečiame Europos parlamento narius atvykti pas mus, pamatyti, kaip viskas vyksta procesą savo akimis. Um, aišku, yra dar ir daugiau ES indėlių. Aš jau minėjau toroidinės magnetinio lauko rytis ir um, aišku, ES apie pusę jų pateikia, tai yra tikrai labai aukštas technologinis lygis. Štai manote, komanda stovi vienoje iš tų uh, ryčių viduje. <laughs> Tai yra tarsi Mm, reaktyvinio variklio didžiulį, didžiulį E, mechanizmo dalis ir aišku, reikia paminėti, kad yra kelių Europos kompanijų iš kelių valstybių konsorciumas, kuris dirba štai yra taip pat vakumo indas, milžiniška e, dalis, aišku, ES irgi yra didžiulis indėlis čia, Europos kompanijos, e, štai kaip matote, gamina sudedamasias dalis, komponentus, labai aukšto lygio technologijos, pavyzdžiui, iš Vokietijos yra tikrai ir iš Italijos, taip taip pat iš Ispanijos, Prancūzijos kompanijos. Dabar pažiūrėkime į finansavimą, kuris e, atkeliauja Europos pramonė, tai yra tikrai labai reikšmingi skaičiai. Mes išleidome apie 4 milijardus jau ir per šią daugia metę finansinę programą. Dar apie 4 milijardai yra numatomi iki 2025 metų. Štai matote skaidrę, kur matote, kaip sutarčių um, skaičiai keičiasi, kokios yra sumos, tai yra finansavimas trumpo laikotarpio ir kaip Tomas sakė, iš tikrųjų tai yra labai svarbus būdas paskatinti aukščiausio lygio technologijų plėtojimas Europos pramonė. Štai yra sutartis, kaip yra pasiskiršusios tarp skirtingų valstybių, koks yra geografinis paskirstimas, matote, aš nesileisiu detalės, bet iš esmės nėra nei vienos valstybės ES, kuri neprisidėtų prie ITER. Fusion for Energy yra maždaug dešimties metų organizacija, mes pradėjome nuo nulio. Žerasimus Tomas jau paminėjo ir aš pats galiu pasakyti, pradėjau darbą 15-16 metais. Mes norėjome, kad mūsų organizacijos dirbtų profesionaliau pereitų nuo mokslinių tyrimų prie projektų įgyvenimo, organizavimo ir taip toliau. Aš manau, kad tai būtų galima viską apibendrinti. Aš esu buvęs vadybininku, todėl aš stengiuosi mūsų operatyvinius gebėjimus sustiprinti, kad mes brandžiau galėtumėm dirbti. Taigi trumpai, mums jau dešimt metų, uh, Lapkričio 30 Barcelonoje švesime savo dešimtmetį ir labai kviečiame jūs atvykti pas mus. Ir noriu pasakyti, kad mūsų šūkis yra Saulės energiją atnešti į Žemę. Man atrodo, tai yra labai svarbi žinia, nes e, saulės energetika dar nėra, tai nėra kažkokia e, atskira energijos šal... E, forma, tai yra labai svarbi žvaigždžių energijos rūšis, kurią galima panaudoti ir. Uh, mums reikia <laughs> dievų e, visuotinių, e, visuotinio išmanimo, mums reikia paukščių gebėjimo skristi, mums reikia saulės energijos, mums reikia e, labai aukšto intelekto. Aišku, su saulė mes turime tam tikrų problemų kol kas, bet jums padedant mes įveiksime ir tai. Ar turite klausimų ir pastabų? Taip, dabar labai dėkoju Jums, ponas Keliai, už tokį techninį pasisakymą, labai įdomu, labai svarbu. Aš pastebėjau skaidrėse, kad pasakyta, jog brandolių sintezė turi potencialą tiekti beveik neribotą energijos kiekį. Ir tada kalbėtojas sakė, kad ji e, gali papildyti atsinaujinančius energijos šaltinius. Ar e, yra potencialas tiekti energiją neribotai ir galbūt ta energija galėtų pakeisti kažkada e, visas kitas energijos rūšis, rentabiliai pakeisti. Antra, atsižvelgiant į tai, kad naudą gaus visas pasaulis, jūs minėjote ir jungtinės valstijas. Uh, koks yra trečiųjų šalių indėlis prie viso šito mokslinio e, projekto. Ar jie dalyvauja, ar jie veikia nepriklausomai. Ir jeigu e, galiausiai e, mes gausime energijos iš brandolių sintezės, tai ar jie E, turės susimokėti savo dalį ar gaus naudos iš to. Dėkoju. Ponas Kohe iš e, socialdemokratų. Anas kalbėtojas buvo iš EPP. Labas rytas. Pone pirmininkė. Labas rytas mūsų svečiams. Noriu padėkoti Jums už pranešimą dėl ITER finansavimo ir taip pat dėkoju už informaciją susi, apie tai, kokioje dabar stadijoje esate. Praėjusiais metais aš buvau atsakingas už atskaitomybės, iter atskaitomybės klausimus ir žinau, kad padaryta nemažai pasiekimų, teigiamų. Ir tai patvirtino ir Europos audito rūmai, ir Europos parlamentas. Taip pat E, žinau visą informaciją apie 2020 metų e, finansavimą. Realistinė programa yra esminis dalykas tam, kad būtų galima pasitikėti šiuo projektu. ir e, buvo padaryta korekcijų prieš e, užbaigiant e, biudžeto projektą. Aš nemanau, kad tie skaičiai yra realistiški. Kita vertus, mums reikia pakankamai lėšų šiam projektui, nes netinkamas finansavimas užvilkintų procesus. Noriu paklausti, ar jūs galvojate apie kitus finansavimo šaltinius, ne tik apie viešas, viešą finansavimą. Ar jūs e, kalbėjote apie, galvojote apie privačią partnerystę, kad būtų PPP e, projektų, pavyzdžiui, privačio, privatus, e, privati ir vieša partnerystė, netgi ITER projekte. Ir kalbant apie 10 milijardų dolerių, mums reikia kažkokių garantijų. Komisija taip pat kalba apie atsargos rezervą 10 procentų. Nenumatytų atvejų rezervą. Ir e, taip pat e, buvo paminėta, kad gali procesas e, užsivėlinti, būtų to, koks būtų to, po, to poveikis ir ką komisija galvoja apie tai. Komisija aptar šitą komunikatą, tačiau, manau, būtų labai sudėtinga uh, priimti e, baigiamą įsprendimą iki lapkričio mėnesio tarybos. Ką galite pasakyti apie Euroatomo e, poziciją taryboje ir ką apskritai taryboje ketinate aptarti? E, toliau, kitas klausimas. 75 procentai visų išlaidų skiriama moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Jūs taip pat minėjote, kad bus e, e, ir iš, iš to atsiradusių papildomų susietų produktų. Taip pat e, Prancūzija ketina toliau dengti 20 procentų visų išlaidų. Ar Prancūzija jau yra supažindinta su naujaisiais planais? ir ar jie žino apie 2025 metų nustatytą terminą, ką apie tai galvoja Prancūzija. Yra sunku numatyti, kokias, e, kokios bus breksito dėrybų išvados, tačiau noriu paklausti, kokios pozicijos laikysis Junktinė karalystė ateityje. Ir E, kaip su to susijęs Čekijos projektas? Ar turite e, savo, e, ar jau turite nuomonę iš Junktinės karalystės? Ačiū. Pone Harms, Žaliųjų frakcija. Porą pastabų norėčiau išsakyti ir šioje diskusijoje yra labai daug konstantų. E, jūs šiandieną minėjote, kad E, mes turime e, gebėti mm, remtis e, tam tikrais rodikliais. Ir minite, kad šitas projektas bus brangesnis, padidės kaštai ir apie jau mm, ir tai, tai paremta apskritai mokslinio tyrimų išlaidai, iš, išlaidomis, moksliniai tyrimai vykdomi jau 40-50 metų. Taip pat kitas klausimas kaip ateityje. Turiu taip pat paklausti, ar ES, kuri investuoja tiek daug pinigų šitą projektą, ar gali pasitikėti tuo, kad ateityje bus susido, kad šitie moksliniai tyrimai vėliau padės išspręsti iššūkius kylančius dėl klimato kaitos, dėl, dėl saugaus energijos tiekimo. Ir e, dabar E, apskritai ES e, nemažą dalį iš bendro biudžeto e, skiria šitam projektui ir komisija galbūt čia galėtų prisidėti prie šitos diskusijos. Aš manau, reiktų pasakyti, kad reikia numatyti konkretų procentą ITER. ITER projektui ir energetiniams projektams, nes tai yra šiek tiek E, kitokie dalykai, aš dabar negaliu pasakyti, kaip aš e, į tai žiūriu, tačiau kolegos iš mokslinio tyrimų e, komiteto jau galėtų mums turbūt pasakyti, kiek pinigų yra išleidžiama moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir kokią dalį iš tų pinigų yra skiriama ITER, ITRE projektui. Uh, Žinome, kad moksliniai tyrimai brandolių sintezės rytyje atliekami jau 40-50 metų. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad tai sukuria daug papildomų pro, e, produktų. Ir norėčiau paklausti, ar ITRE proje, tyrimuose yra pritraukiami privatus pinigai, ar yra e, energetikos įmonių e, dalyvaujančių. Nes jaučiama, e, norima e, ir pramonės pokyčio ir galbūt įmonės nori į tai investuoti ir jų investuoja. Well, thank you very much. And dear colleague, as you... Koju kolegi, kolegoms, kaip pastebėjote, pirmininkas dėja turėjo išeiti, turi kitų įsipareigojimų ir aš jį pavaduosiu. Ponas Lamasūr. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nepriklausau ITRE komitetui, tačiau norėčiau padėkoti už tai, kad suteikite man galimybę pasisakyti. Aš su įvairiais kolegomis biudžeto komitete prižiūriu šį projektą jau kurį laiką ir mes jį labai vertiname, nes kai buvo ir labai teisingai pasakyta mūsų svečių, tai yra vienintelis didelis bazinių fundamentalių tyrimų projektas, kur ES vaidina lyderio vaidmenį pasaulio mastu ir tai yra labai svarbu, nes čia kalba eina ir apie saulės energiją ir aišku, tai yra brangus, sudėtingas, kompleksiškas, ilgalaikis projektas. Iš pat pradžių valdant projektą buvo padaryta daug klaidų, buvo daug viršėmi kaštai ir norime dabar pabrėžti, kad dabar naujai dirbanti komanda uh, suburta Bernard Bigo, Europos komisijos ir F4 energija agentūros e, ta komanda iš tiesų leido pasiekti sėkmingų rezultatų ir tai mus labai nuramina. Ir aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Tai yra ilgalaikis, labai ilgalaikis projektas ir ES puikiai biudžeto prasme yra organizuoja savo darbą tam, kad būtų užtikrinama bent jau per vidutinį laikotarpį politikos finansavimo perspektyva. Prisimami daugiamečiai finansiniai įsipareigojimai ir mes kaip sikis ir ruošiame įsipareigojimus per ateinančius penkerius ar septynerius metus. O kaip yra su kitais mūsų partneriais? Su kitais partneriais. Ar jie gali užtikrinti daugiamečio finansavimo įsipareigojimus, panašius, kokius užtikriname mes? Uh, ir kai vyksta, pavyzdžiui, ministrų tarybos posėdis, valstybių narių ministrų tarybos posėdis, mes, tarkim, susidūrėme su tam tikromis paradoksaliomis, paradoksaliomis situacijomis, kai partneriai kaip ir garantuoja finansavimą, bet mes to negalime padaryti, nes yra dviejonių ir panašiai. Mes kaip ir dabar jau esame įveikę, tas, įveikę tą sunkumą, tai norėčiau paklausti, kokių yra galimybių ir perspektyvų ateinančiais metais. Dėkoju. Ačiū. Toliau. Zanonato. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi Karandaše lankiausi ir aplankiau, e, mačiau tą statybvietę. Ir visuomet su dideliu entuzijazmu aš vertinau brandolinės sintesės projektą. Aš esu iš Padovos miesto, miesto, kur vyksta taip pat daug brandolinės sintesės eksperimentų. Jie vykdomi jau 30 metų, nors e, viskas prasidėjo gal dar net prieš 60 metų, kai Antonio Rostani profesorius pradėjo darbą. Jis buvo fizikos instituto direktorius tuo metu, o jo sunus Giorgio, tikriausiai jūs esate puikiai su juo susipažinę, jis buvo vienas pagrindinių veikėjų veikėjų šiame projekte ilgą laiką. Ir norėčiau anegdotą papasakoti. Prieš 30 metų, kuomet buvo pradėtas įgyvendinti tas eksperimentas, tas, tas įrenginys mažesnis negu tas, kuris dabar statomas karandaše, buvo pradėtas statyti. Ir aš paklausiau Džordžio, kiek laiko prireiks, kad e, jis būtų užbaigtas statyti. Jis sakė 20 metų, po 10 metų pasakė dar 30 metų, o prieš kelis metus aš jo vėl paklausiau ir jisai sakė, na, po 40 metų jau pavyks viską užbaigti. Taigi tai yra tas labai skirtingas požiūris į, la, į laiką, laikas ilgėja, kuo ilgiau lauki. Taigi karandaše, bet kuriuo atveju, aš supratau, kur kas geriau kaip veikia ir vykdomi yra tie eksperimentai su, su, su visomis technologijomis ir kokių šviesnių produktų atsiranda. Galiausiai šis įrenginys ir parodys kad nuo 60 iki 30 minučių sutrumpinamas tasai laikas ir 50 milijonų tam buvo skirta, tai iš tiesų kyla klausimas, kiek sumažėjo tas veikimo laikas. Tai yra, aišku, to milžiniško masto projektas Kandaše ir viskas yra nušviečiama pasaulinėme kontekste, tačiau mes neturime pamiršti ir probleminių elementų. Uh, yra ir pozityvių, ir neigiamų dalykų, reikia juos vertinti kartu. Negalime būt, pasiduoti tam absoliučiam entuzijazmui ir negalime atsisakyti kritinio mąstymo. Taigi mano klausimas, kiek laiko jūsų manimų prireiks, kol šis mechanizmas parodys esminių, es, esminę tą sintezės laiką, kuomet mes galėsime turėti tikslesnį sintezės laiką, apie kokį parodomąjį projektą mes kalbame, ar tai bus tik vienas įrenginys, kuris su, su, pagamins daugiau energijos negu suvartos, ar realiai jis sugebės gaminti projektą. ITER negamins projekto, e, e, atsiprašau, e, elektros energijos, tiesiog tik parodys eksperimentiniu etapu, kad vyksta sintezė. Tai aš norėčiau geriau suprasti, kaip viskas vyks. Ir nenorėčiau, kad enfatiškai ir emocijomis būtų viską, viskas vertinama. Aš norėčiau daugiau tokių mokslinių žinių ir mokslinės informacijos apie tai, kokių konkrečiai rezultatų mes galime tikėtis artimiausioje ateityje. Dėkoju. Toliau. Freund. Pono Zanonato. Jūs esate iš pirmininkas yra iš, iš Koperniko miesto, jisai puikiai susipažinę su Koperniku ir yra tokia ilgalaikė tradicija, kad ir Galilėjo ten buvo ir panašiai. Ačiū, malonu Jūs visus čia matyti. Karadaše Kardaše aš lankiausi irgi ir man tai paliko didžiulį įspūdį. Aš galiu visiems, kurie domisi šią temą, nuvykti ten ir pamatyti asmeniškai, kaip atrodo tas projektas. Patirtis visiškai kitokia, neįstebint e, skaidrės ekrane. Aš tokio politinio pobūdžio klausimą turiu, kuris buvo keliamas e, įvairiais būdais, nes kai mes ten lankėmės, tas klausimas, kurį uždaviau aš, buvo susijęs su Rusijos vaidmeniu, nes tuo metu ir taip pat ir dabar yra didelis antagonizmas Rusijos atžvilgių iš ES pusės. Ir jūs mane įtikinote, kad kol kas Rusija neatsisakė jokių savo įsipareigojimų. Na, o dabar turime JAV. JAV vėlgi klimato politika yra kitokia nei ankstesnio prezidento. Ir man labai įdomu. Taigi man labai įdomu, ar vyko kokios tai diskusijos su partneriais iš JAV. Ir ar jie dvėjoja, ar jiems verta toliau eiti į priekį ar ne. Taigi, jie investavo į šį projektą ir būtų kaip ir kvaila jį stabdyti dabar, nes dabar esame tokioje situacijoje, kur tikrai būtų labai daug išvaistyta. Taigi būtų labai kvaila dabar um, stabdyti tą projektą ir ne, ar pastabdyti savo dalyvavimą jame. Ačiū kolegai. Dabar atėjo laikas man užduoti labai paprastą klausimą. Ar geriau, jeigu aš kalbėsiu prancūziškai? Aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ką tai reiškia, kalbant apie platesnį išorės partnerių dalyvavimą ir ES dalyvavimą? Kalbant apie finansavimą, techninės galimybės ar apie ką eina kalba? vertinant platesnį bendradarbiavimą. Koreja, Japonija, JAV ir kitos išsivyščios šalis. Buvo minėta ir Čekijos Respublika. Mes e, tokį, tokį nedidelį projektą savo e, sosnėje Prahoje vykdome, kuriame tą tokamak įrenginį ir Aš dirbu mokslinio tyrimų srityje, mokslo srityje ir puikiai žinau, kad niekuomet neįmanoma visko iš anksto suplanuoti. Tai visiška nesąmonė. Yra tikslas, aišku, jo siekiame, bet galiausiai, kažina, 2020-2025 metais jau vis pasieksime to tikslo, gal bus jau pradėta kažkokia tai konkreti reali veikla, šiame projekte, bet negalime pasakyti, kad 35 metais jau pradėsime gaminti energiją. Nes labai sudėtinga numatyti visus, visus dalykus, tai yra neįmanoma, tai yra nesąmonė. Na, o aš manau, kad tai yra neįlinis projektas, tai yra uh, projektas numeris vienas mokslinio tyrimų srityje Europoje ir aišku, jeigu Saulė sugebėtų sugeba vykdyti tokią veiklą, mes irgi turime sugebėti tą padaryti. Mano klausimas labai paprastas. Kur jūs išvelgėte pagrindinės kliūtis lapkričio mėnesių, kai vyks kitos, kitas dėrybų etapas. Ačiū. Euh, Taigi, gal jūs galėtumėte pateikti dabar atsakymus į užduotus klausimus. Dėkoju. Thank you very much, uh, Chairman. Thank you, honorable members. We'll try... Ačiū gerbimi parlamentarai. Mm, pabandysime atsakyti, pateikti komisijos e, poziciją dėl e, užduotų klausimas. Asbeigo panašiame e, pateiks savo atsakymus, aišku. Aš manau, kad mums tai bus išbandymas, ar, ar tikrai mes kaip komanda galime vienas kitą papildydami veikti. Man atrodo, kad tai tikrai toks atviras išbandymas. Taigi, manau, buvo Pana Kelė užduotas klausimas dėl, dėl energijos neriboto pobūdžio, išlaidų efektyvumo ir trečių šalių vaidmens. Komisijos požiūris šiuo atveju yra visiškai skaidrus. Komercinė salaja yra komercinė salaja ir jeigu tai parodyta, tai bus pademonstruota, kad tai yra manoma, tai bus įmanoma antrame šimtmečio uh, antroje šimtmečio pusėje, šio šimtmečio antroje pusėje. Tai yra mūsų klimato kaitos politikos e, pareikštas uždavinys, kad iki šimtmečio pabaigos mes norime panaikinti visą iškasnį kūrą. Trumpuoju laikotarpiu pirmosios pastangos, aišku, pagrindinės pastangos ES dedamos į atsinaujančius energijos šaltinius, kadangi tai yra pagrindinis, e, pagrindinė alternatyva iškasiniam kūrui dabar. Aišku, reikia galvoti ir apie visą žalinimą, visus kitus šaltinius, e, dujos, atsinaujantis energijos šaltiniai, bet galvojant apie ilgalaikį laikotarpį, e, mokslinė bendruomenė nori turėti tą taip vadinamą tokį, sakykime, draudimo polisą, ar mes galėsime 100 procentų atsinaujančios energijos šaltinės apsirūpinti, ar mums reikia papildomos alternatyvos, ar mums reikia kito, kitaip sakant, ar bus kitas dar variantas, kuom pakeisti iškastinį kūrą, tai yra saulės galbūt energija, kita energija, kuri galėtų tą vaidmenį suvaidinti. Taip pat buvo keliama daug klausimų dėl pinigų. Aš asmeninius paskaičiavimus pateiksiu čia projekto, kurį mes pristatome dabar kainą po visų atliktų korekcijų peržiūrų, bendra kaina yra apie 18,8 milijardo eurų. Europos statybos fazėje pateiks 35 procentus, 45 procentus tos kainos, o paskui jau eksploatavimo laikotarpiui 38 procentus, nes pir, pirminiam tam statymo laikotarpiu mūsų indėlis bus didesnis, nes mm, reikia daugiau to indėlio, o po to jau mes kiek pamažinsime savo indėlį. Taigi, jeigu paimtumėm bendrą sumą 18,8 milijardo, mes turėjome 20. E, milijardų taip pat buvo numatyta ir rezervas nenumatytams e, aplinkybėms ir kaip pana Švemer kalbėjo, iš tikrųjų kalbame apie 35 metų laikotarpio projektą, taigi yra maždaug 550 milijonų per metus. Tai, ir jeigu įvertinumėm, kad tai yra draudimo polisas potencialiam naujam energijos šaltiniui, tai kad tai kainuoja 550 milijonų eurų per metus 35, 35 metų laikotarpio, tai yra tokie grūbus paskaičiavimai skaičiavimai, kurie, man atrodo, parodo, kokio masto skaičiais čia mes uh, vertiname visą tai. E, ITER steigiai, ITER pirminės partnerystės e, nariai ir komisija galvoja, kad iš tikrųjų per brangu tokį projektą gyveninti vieniems kažkuriems, tai ar mums, ar kinams, ar rusams, vieniems tai padaryti yra pernelik brangu tokį projektą gyvendinti. Taip pat tiesa yra ta, kad Europos vaidmuo yra mm, lyderės vaidmuo, kadangi mes turime uh, tą džetą, tai yra to kamako visą bazę mes turime, bet aišku, reikia tam tikrų technologijų, tai tam tikrų medžiagų, kur mums labai naudingas yra bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, todėl tai ir yra tarptautinis projektas, kuris turi naudos visiems, bet aišku, Europa išlaiko lyderės vaidmenį ir mes valdysime po to, aišku, visą procesą ir gausime pelną. Trumpalaikį laikotarpį, ką mes turime. Taigi mes finansavim projektą iki 2020 metų, visos šalis partnerės patvirtino bazinę liniją pagal ad referendum. Su, iš techninio požiūrio taško visos vietos agentūros teiks savo indėlius ir visi atstovai partnerių šalių patvirtino tą naują bazinę liniją, aišku, laikantis politinių įsipareigojimų. Ir mes numatome šaukti įter, įter partnerių tarp ministerinę konferenciją e, kitais metais, kitų metų antrą ketvirtį kad būtų politinis įsipareigojimas, ne vien tik tai iš Europos, tai yra iš tarybos, kad būtų manatas, bet kad ir būtų iš kitų partnerių. Ir galiu informuoti, kad Japonija, Kinija, Pietų Koreja, Rusija, E, taip pat veda panašius politinio patvirtinimo procesus, kad, kad gautų įgaliojimus atitinkamai iš savo valdžios ir iš esmės e, praktiškai užbaigti tie procesai. Man atrodo, Indijoje dar vyksta diskusijos, nes ministras pirmininkas turi priimti galutinį sprendimą. Indijos vadovų sutikime paskutinėme buvo padaryta nuoroda į Indijos įsipareigojimus toliau dirbti su ES brandulių salajos rytyje ir toliau dar JAF, aišku. JAF buvo iškeltas klausimas dėl jų požiūrio ir jau ankstesnėje administracijoje buvo mm, tokia linija nustatyta, kad jie iš naujo šių metų pabaigoje įvertin situaciją. Ir jie kreipėsi į Nacionalinę mokslo akademiją ir energetikos departamentą, kad būtų atliktas naujas tyrimas dėl to, kaip projektas juda į priekį. Aišku, administracija pasikeitė, taigi normalu, kad naujoji administracija vėl iš naujo pažiūrės į tą projektą. Kol kas mes dar neturime kažkokių tai konkrečių neigiamų ženklų iš JAV dėl šio projekto, bet aš kitą savaitę vykstu į Vašingtoną, kad sutikčiau su pagrindiniais vadovais. Ir mes tikimės iki šio mėnesio pabaigos iš nacionalinės Amerikos mokslo akademijos e, iki mėnesio pabaigos, o po to ir iš energetikos departamento ataskaitas iki, iki metų pabaigos dėl e, JAV pozicijos. Uh, Tai realiai JAV pozicija tokia pati kaip ir mūsų, tai yra mes irgi tikimės valstybių narių ir parlamento, kad visi mums suteiks įgaliojimus tęsti šį darbą. Ir tai ir JAV tas pats, jie laukia politinio išaiškinimo dėl įgaliojimų. Tačiau palyginti su ankstesnė administracija nėra jokio vėlavimo, buvo viskas numatyta ir, ir ankstesnės administracijos, kad iki šių metų pabaigos dar bus iš naujo vertinta jų pozicija. Taigi, man atrodo, kad daug klausimų buvo užduota dėl mokslo tyrimų, naudos ir e, platesnio poveikio. Aš savo pasisakymę sakiau, kad pramonės vaidmuo e, darosi vis svarbesnis su kiekviena diena. Tai buvo toks projektas, kuris iš pradžio turėjo neigiamą tokį įvaizdį. Buvo problemų su projektu, su rangovais, vėlavo darbai, vėlavo mokėjimai, vėlavo projektas, o dabar nuo 2015 pradžios rangovai kompanijos, kurios dirba projekte, tikrai juda labai sparčiai į priekį, matosi, aiškus įsipareigojimas ryštas, tikrai labai pozityvus pramonės dalyvavimas pastebimas ir tikrai matome judėjimą į priekį. Kol kas dar nesame tame etape, kur galėtume pasakyti, kad jau matome privatų finansavimą, kol kas dar iki to neprieėmė, kadangi <laughs> brandalių sulėjimo energijos praktinio komercinio panaudojimo pademonstravimo dar neturime. Kol kas kompanijos dalyvauja tiekdamos medžiagas ir tam tikras technologijas, bet mes tikimės, kad ateityje, kai bus pabaigti statybos darbai, uh, bus įmanoma, bet kol kas, sąžininkai turiu pasakyti, mes kol kas dar neteigiame, kad bus tikrai įmanoma užsitikrinti privataus sektorių finansavimą į šį projektą. Prancūzija e, patvirtino savo įsipareigojimą, kad ji ir toliau mokės savo 20 procentų indėlį, kadangi e, projekto vieta yra Prancūzija, jų yra labai aukšto lygio įsipareigojimas. Na, atrodo, į visus klausimus atsakiau, o dabar paprašysiu kolegų Vigor Švemer pratęsti atsakymus. Labai ačiū. Laiko turime gana nedaug, tai prašau, kad kiek įmanoma glaučiau kalbėtumėte. Pirmininkė, jūs kalbėjote prancūziškai, tai jums leidus ir aš kalbėsiu prancūziškai. Pirmasis atsakymas į jūsų, ponė pirmininkė, pastabą. Šiandieną vadovavomės tokia logika, kad tai yra pramoninis projektas ir mokslinis projektas. Ir mūsų atsakomybė šiandieną yra statybų etapą užbaigti pagal pramoninę logiką, laikantis geriausios praktikos e, pavyzdžių, įgyvendant geriausius projektus, taigi mes privalome planuoti labai griežtai Ir tai, ką mes darėme 15 metais kartu su visais tiekėjais, nes didelė dauguma rangovų tiekėjų jau parinkta. Ir aš asmeniškai esu įsipareigojęs kartu su savo darbuotojais ir su agentūros personalu, kad laikytis numatyto grafiko, tai yra ambicingas grafikas, geriausias įmanomas pasiektinas laiko grafikas, tačiau tai yra realistiškas laiko grafikas ir mes siekiame jį įgyvendinti. Nors tai reiškia, kad kas kart turime surasti tokių sprendimų, kurie leistų atremti nenumatytas situacijas. Dabar kalbant apie tai, kad tai yra mokslinis projektas, projektas, kur bus parodyta demonstracinis parodomas projektas to, ko anksčiau niekas nėra buvęs, buvo padaręs tam, kad būtų galima įkaitinti plazmą ir vykdyti vandenilio akceleraciją. Taigi, tok, žiūrėsime, koks bus tos sintesės rezultatas. Ir yra, aišku, keliami moksliniai klausimai ir tai ir parodo, kad tikrai domimasi šiuo, šiuo unikaliu įrenginiu. Ir jūs ir aš, mes esame mokslininkai ir mes kartais ieškodami kažkokio konkretaus rezultato surandame nenumatytų dar įdomesnių dalykų. Taigi reikia pasitikėti inžinieriais, mokslininkais ir jeigu mes tinkamai įgyvendinsime ir pastatysime šį įrenginį, tai iš tiesų bus puikia priemonė pasiekti puikių mokslinių rezultatų. Dabar jūs klausėte, koks yra tas grafikas. Taigi 25 metai, pirmoji plazma. Įrenginiai magnetinis laukas, ta kamera, visi kiti dalykai jau bus e, parengti. Dabar pagrindinis iššūkis tai yra surinkti įvairius komponentus, kurie tiekiami iš įvairių pasaulio vietų. Taigi dabar mes šiandien laikomės tokios logikos, kad reikia labai sukontroliuoti įrenginių kokybę, kad būtų tinkamai surinkti tie, surinktas tas įrenginys iš įvairių komponentų. Dabar jūs klausite, koks didžiausias partnerių indėlis, ne Europos partnerių indėlis. Kiekvienas iš jų įneša e, indėlį natūrą. Tai reiškia, kad tas tarptautinis bendradarbiavimas yra iš anksnė sąlyga sėkmės, sėkmingų rezultatų pasiekti. Konkretus pavyzdys. Šiandieną dalis korejiečių, dalis Europos indėlis yra statant kominę e, kamerą. Taigi mes bandome pagerinti kiek įmanoma tą veiksmingumą, efektyvumą ir iš tiesų siekiame papildomo efektyvumo šioje konstrukcijoje. Taigi man pirmasis visų partnerių bendras darbas, aišku, prasideda nuo finansavimo, tačiau šalia to dar yra žmogiškasis ir pramoninis kapitalas, kuris yra labai svarbus ir būtinas tarptautinio bendradarbiavimo prasme. Toliau dar buvo užduotas klausimas, kokie yra įsipareigojimai, kitų partnerių įsipareigojimai ir kokie yra ilgalaikių įsipareigojimų pajėgumai, nes kalbėjome apie 25-35 metus, kiekviena valstybė laikosi savo biudžeto procedūros. Ir aš, pažiūrėjau, grįžau nesnei iš Japonijos. Japonija, priešingai nei Europa, neturi daugiamečių finansinių įsipareigojimų, tačiau paprašęs vyriausybei, paprašęs vyriausybei, e, Japonijos parlamentas priims politinį sprendimą, įvertins bendrus biudžeto kaštus iki 25 metų ir mes prisėmėme įsipareigojimą numatyti tokį biudžetą, kuris yra planuojamas kasmet, tam, kad būtų įgyvendinti prisimti įsipareigojimai. Taigi toks yra štai pavyzdys ir šiandieną mums kyla sunku mūsų draugais amerikiečiais, kaip jau žinote, nes prezidentas Trumpas pateikė biudžetinį pasiūlymą sumažinti 20 procentų biudžeto skirto moksliniam mokslui ir iš to, tos biudžeto dalis buvo finansuojamas ir ETER, ITER projektas ir mes dirbame su valdžios institucijomis Amerikoje ir bandome jiems pasakyti, kad tai, ką jie įneša į tą projektą, 9 procentus, kas yra skiriama visiems, tai, tai skiriama ir moksliniams tyrimams JAF ir kitur, ir tai tas mechanizmas turi būti išsaugotas. Ir Amerikos administracija nuo 17 metų sausio mėnesio planuoja tuos uh, labai tiksliai kaštus ir laukiame, kad kongresas gausiai priims sprendimą. Taigi, jūs taip pat klausėte, kokią reikšmę čia vaidina breksitas. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad aišku, aš negaliu kalbėti apie politinius padarinius, tačiau iškart po to, kai buvo primtas sprendimas Britanijos žmonių išstoti, uh, iš ES, aš susisiekiau su Britanijos institucijomis ir jos patvirtino, kad brandolinė sintezė juos ir toliau domina. Tai yra svarbus projektas šiai šaliai ir jie patvirtino, kad ITER projektas yra esminis projektas siekiant pažangos ir kad jie ketina pasilikti šiame projekte. Ir Britanijos indėlis yra tikrai labai nemenkas. Ne Taigi, o politiniai visi dalykai, tai aišku, čia tą sprendimą turės surasti komisija ir parlamentas. Taigi tiek, ponė pirmininkė, nežinau, kad laiko ne, nėra daug, tik tai aš dar norėčiau esu, pasakyti, kad esu didelis entuziastas. Tokio pobūdžio projekto neįgyvendinsime, jeigu trūks entuzijazmo ir pozityvumo, jeigu netikėsime, kad ta energija gali atnešti vertės. Tačiau aš viską vertinu realiai, nes kasdien susidurėme su sunkumais. Dirbame su 35 valstybių inžinieriais kurie atvyksta su savais interesais ir, ir panašiai. Aš suprantu, kad sunkumų yra nemažai, tačiau manau, kad labai svarbu, kad Europa, kuri vaidina esminį vaidmenį, parodytų pakankamai ryšto, nes tai yra geriausias būdas įtraukti kitas šalis. Ir šiandieną mes turime tokį laikų grafiką, kad jeigu viena šalis ne, nepateikstų įrenginių, kuriuos įsipareigojo teikti, tuomet žlugs visas projektas. Ir kalba eina apie 2 milijonus. Taigi mes dirbame dieną ir naktį tam, kad laikytumėmės užsibriešto laiko grafiko. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū. Gerbiami kolegos, turbūt pastebėjote, kad į mūsų posėdį atėjo jaunos merginos ir norėčiau e, trumpai pristatyti E, tai yra merginos dalyvaujančios renginyje Girls to Lead. Ir e, šioje veikloje dalyvauja viena mūsų narė. E, pasveikinkime jas, o dabar tęsime posėdį. Dabar ponas Švemer atsakys į jūsų klausimą. Na, šios klausimus jau atsakė mano kolegos, aš pas, labai trumpai tada. Visų pirma, dėl privataus ir viešojo sektoriaus klausimo. E, tai yra vienas iš pagrindinių elementų. Labai svarbus elementas yra e, taika pasaulyje. E, Reiganas ir Gorbačiovas susitarė, kad intelektinė nusavybė priklausys visoms tautoms ir tai apima ir privatau, privataus sektoriaus klausimą. Tad aš manau, kad mes galbūt e, daugiau privat privačiam sektoriu suteiksime autoriaus teisų kitame projekte, o šitas projektas yra labiau atviresnis. Tai kaip gali būti, kad taikiai Rusija ir JAV dirba šiame projekte? E, ir aš taip pat turėjau visokio abejonių, tačiau tai tikrai veikia, tikrai labai spūdingas dalykas. Dabar dėl. E, Frau Harms klausimo ir aš atsakysiu vokiškai. Dėl išlaidų palyginus su kitomis išlaidomis e, moksliams ir jos energijai. E, aš e, galiu tik tais remtis tuo, ką sakė Gerasumus Tomas. Kas met mums, mes patirėme 550 milijonų eurų ir Vokietijoje saulės energijos energetikai mes išmokame subsidijų 20 milijonų ir kiek, per vieną dieną mes importuojame energijos už vieną milijardą. Taigi aš manau, manau, kad e, tai yra labai gera apsauga e, e, užtikrinanti mūsų gyvenimus. Ir būtų labai didelė klaida šitas, šitų sumų neautorizuoti palyginus su Saulės energija. Na, dabar angliškai atsakysiu į klausimą, kuris buvo e, iškeltas dėl, viso, ar, dėl to, ar brandolinės indėse pakeis visas kitas energijos rūšis. Visų pirma, e, žinome, kad e, labai brangiai kainuoja e, oro transportas ir jis taršus. Matome, kad e, oro e, transportas vis labiau pakeičiamas vidutinės trukmės. Tai yra oro, oro transportas pakeičia sausumos transportą netgi trumpiems atstumams. Taigi pradžioje brandolių sintezė bus e, tos rytis, kurioje e, bus reikalingos labai didelės konglomeracijos ir tai nebus pigu. Tačiau po 50 metų galbūt e, brandolinės sintezės reaktoriai bus pigesni ir mažesni. Ir berots tiek ir te buvo likusių klausimų. Labai ačiū už susidomėjimą. galbūt dabar leisiu užduoti antro raundo klausimus, maž, nedaugiau kaip pusę minutės. Rebeka Harms, prašom. Mane tikrai labai domina šitas santykis, kiek mes išleidžiame ITER moksliams tyrimams ir kiek mes išleidžiame moksliams tyrimams apskritai kiti, kitiems energetikos uh, tyrimams nes atrodo, kad marža yra labai labai nedidelė bendrame mūsų ES biudžete. Gal galėtumėte labai tiksliai išanalizuoti, kiek mes išleidam, išleidžiame kitiems energijos projektams apskritai. Toliau, ponas Rybik. Labai ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau nes aš turėjau balsuoti kitame komitete. Man būtų labai įdomu e, tarp, dėl tarptautinio susitarimo, e, kokie yra numatyti biudžetiniai įsipareigojimai. Gerbiami kolegos, ar kas nors dar nori užduoti klausimų? Jei ne, tai baigiame antrą klausimų raundą. Ar galėtumėte atsakyti šios du klausimus? Ačiū. Dėl ponios Harms klausimo neturiu labai tikslių skaičių ir galėčiau pateikti skaičius dėl e, ITER biudžeto palyginus su Horizontas 2020 biudžetu ir e, kalbant apie skirtingus energijos šaltinius, mes energetikos sektoriuje e, skirtingai, skirt, e, mūsų intervencijos yra skirtingos. Pavyzdžiui, e, Europos tinklų sujungimo priemonė visai kitokia E, ne, jinai finansuojama kitaip nei energetikos ir dujų projektai, nes visa kita yra e, pajamas generuojanti veikla. Kalbant apie energetikos sektoriaus tyrimus, kyla e, kitokių klausimų. E, mes atliekame tyrimus inovacijų srityje ir juos reikia panaudoti paskui praktikoje. Taigi manau, kad mes trumpalaikėje perspektyvoje, e, pasižiūrėję į mūsų biudžetą išleidžiamą įtrį, tai bus didelė suma, e, tačiau vėliau galėčiau pateikti jums tikslius tekstus dėl inovacijų. Bernard, prašau. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo šitas projektas labai patrauklus nariams. Jie e, žino, kad nesuveiks brandolių sintezė, jeigu mes nesu, nesusiesime e, savo, nesuinksime savo pajėgų. Dabar įsipareigoja yra septyni e, nariai ir dabar, kaip jau sakiau, kad e, labai didžiulė nauda yra kiekvienai šaliai turėti reikiamą, žinę iš, reikiamą žinias iš brandolių sintezės projektų, nepaisant politinių nuomonių skirtumų. Ir yra neįmanoma dalyvauti šiame projekte nebūnant e, pilnateisių narių, dėl to, kad jie turi grin, grinais e, natūrą prisidėti prie e, šito projekto. Ir kai kurios šalis nori toliau eiti ir Jie žino, kad e, šitas projektas yra e, vertas dalyvavimo, e, paimkime Australiją kaip pavyzdį. Jie nėra labai stiprus branduolių sintezės rytyje, tačiau jie nori gauti žinias ir įsipareigoja penkerių metų programoje ITER. Ir jie e, skiria ir finansavimą, ir paramą tam, kad galėtų e, įgauti papildomų žinių. E, mes neatsakėme tiksliai į klausimą dėl mūsų numatytų tvarkaraščių ir bandomųjų projektų. Aš manau, taip, 2025-ieji, jeigu viskas bus gerai, mes galėsime apsidrausti, kad mes gerai suformavome šitą E, aparatą, viskas vyksta taip, kaip reikia. E, mums reikia papildomų instaliacijų, mums reikia paleisti projektus ir prarasti, pradėti pirmosius fizinius, e, fizik, fizikos eksperimentus 28 metais, o 35 metais mes būsime pasirengę palei, paleisti pirmąjį brandolių sintezės 500 e, mega, megavatų ir e, tada lydyti plazmą. Ir, e, panaudosime 50 MW plazmos. Mes turime sužinoti, kaip mes galime optimizuoti tą bandomą e, projekto dizainą ir e, iki 2035 metų e, mes neturėsime visiško pilno potencialo tam bandomam projektui pastatyti, o jis bus visiškai integruotas į galios, į, į elektros tinklą, jis turės stabiliai dirbti ir gaminti energiją ir prisidėti prie elektros tinklo. Pagrindinis Pagrindinis e, brandutinės pranašumas yra tai, kad e, šitas, e, šitas modelis yra saugus ir jį galima moduliuoti. Kodėl aš sakiau, kad tai bus papildomas šaltinis atsinaujantiems energijos šaltims, nes juos, jį galima pradėti, palei, sustabdyti, paleisti ir sustabdyti. Tai yra tikrai didelė, didelis pranašumas. Ir jeigu mums gerai viskas seksis iki 2025, iki 2050 ir 60, tai mes e, tikrai būsime labai konkurencinga e, pramonė šioje srityje. Ir mes galime tikėtis, kad tada, kai tikrai reikės, kad brandolių sintezė pakeistų labai daug e, jėgainių, kurios gamina elektros energiją dabar. Tačiau taip pat galės E, gaminti energiją ir kitiems šaltiniams. Toks yra mūsų planas. Atrodo labai ilgą laikę perspektyvą, tačiau jeigu pagalvotumėte apie laiką, e, kurio prireikia nuo e, to momento, kai yra išgaunama nafta Teksase, tai matome, kad ta nafta jau šimtmetį, naftos biznis verslas yra šimtmetį plėtojamas. Labai ačiū. Moksliniuose tyrimuose tikrai viskas nevyksta per naktį. Uh, Ir viskas skamba labai daug žadančiai. Ir labai svarbu užtikrinti taikų bendradarbiavimą ir e, e, Pavyzdžiui, puikus bendradarbiavimo pavyzdys yra e, kosmoso er, srityje visame pasaulyje. Taigi šitų produktų e, vystimas reiškia, kad mes pasaulyje galėsime vystytis taikiai. Labai ačiū už įdomią diskusiją ir noriu padėkoti ponui Tomas, e, Tomui Bigart ir ponui e, Švemer. Ir aš tikiuosi, kad mes su jais vėl susitiksime greitai, dėl to, kad šitas projektas vertas mūsų komiteto dėmesio. Ačiū.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 pagal mūsų darbo atvarkę yra Europos auditorių rūmų peržiūra, bendra peržiūra apie energetiką ir klimatą. Ponios Rebekos Harms dėja nematau, nes ji tikrai, žinau, domisi šią temą. Mm, jeigu yra iš tikrųjų žalioji, bet dėja ji išėjo, Na, gal ir galiu suprasti. Yra ir kitų svarbių klausimų. Taigi keisimės nuomonėmis su ponu Phil Wynne Owen ir jis yra auditorių rūmų narys, audito rūmų narys ir prašau, žodis jums. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity. Ačiū pirmininkė, dėkėjau galimybę pristatyti e, šią peržiūrą komitetui. Aš esu su Elivė Prūžon iš e, auditorumų. Ir šį rytą aš jau trumpai pristačiau šį projektą biudžeto kontrolės komitetui ir atsiprašau jeigu kažkas iš jūsų jau, jau girdėjote mano prim, ankstesnį pristatymą. Aš čia daugiau gal pateiksiu detalių, ypatingai apie tai, kas yra sakoma apie energetinį perėjimą. Taigi, kaip matote skaidrėse, ta bendra peržiūra nėra auditas, ten aptariamos plačios temos, remiantis viešai gaunama informacija arba paskelbtais mūsų auditais arba kitų ES audito institucijų pateiktais auditais. Peržiūroje yra daromi keli dalykai. Pirmiausia, yra apžvelgiama, kas vyksta ES. Tema yra sudėtinga, kompleksinė, kaip žinia, ir sudėtinga kur nors kitur rasti aišku nepriklausomą apibūdinimą. Kitas dalykas, audito rūmai ir kitos audito institucijos įvertina savo ankstesnius auditus. Ir mes turime informuoti teisėjų kuros institucijas ir pasitelkti tą informaciją rengiant auditus ateityje. Taigi, pirmiausia, ką daro ES? Energetika ir klimato kaita yra tarpusavėje labai glaudžiai susiję. Energijos gamyba, ypatingai iš iškasnio kūro deginimo ir energijos naudojimo, pavyzdžiui, pramonėje, namų ūkiuose, transporte sudaro 79 procentus ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Taigi veiksmai energetikos rytyje yra būtini siekiant kovoti su klimato kaita. Energetika ir klimato kaita kelia daug klausimų, kurie geriausiai gali būti sprendžiami valstybėms dirbant iš vienų. ES užsibrėžė tikslus 20 metams ir taip pat 30 sumažinti šiltame efektą sukelčių dujų emisijas 20 ir 40 procentų atitinkamai. Iki 50 metų siekiame sumažinti 80-95 procentais lyginant su 90 metais. Kaip, rodot, kaip matote šioje skaidrėje, ES tikslai ir siekiai nebus ima, jų įmanoma pasiekti, jeigu nebus imtasi papildomų pastangų. Uh, kad pasiektumėme 30 metų tikslo, metinės pastangos turėtų būti padidinamos per pus per ateinantį dešimtmetį. O po 2030 metų emisijų mažinimo mastai turės 3-4 kartus suaktyvėti nei dabar yra. Tačiau netgi jeigu sušvelninimo pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas duos vaisių ir pasaulinė temperatūra neauks daugiau nei buvo numatyta Paryžiaus susitarime, prisitaikymas irgi yra būtinas. Šioje skaidrėje matome, kokių turime prognozių per š, tris šio deš, šimtmečio dešimtmečius. Tai maždaug gyvenimo trukmėje kūdikio, kuris gims, gimsta šiandien. Jeigu nepasieksime to, ką užsibrėžėme Paryžyje, 2 laipsniai pasaulinės temperatūros šilimas. Netgi jeigu pasieksime to tikslo, vis tiek temperatūra išauks kur kas daugiau nei numatyta tam tikrose regionuose. Pavyzdžiui, vasarą temperatūra gali išaukti 3-4 laipsniais Celsijaus daugelį Ispanijos vietų papildomai sumažės lietaus skritulių kiekis 15 procentų arba netgi daugiau ir tai sukelia dikumėjimo riziką. Tokios temperatūros e, augimas gali dar labiau suaktyvėti ir aukti daugiau nei dviem laipsniais pagal ES aplinkos saugos programos ataskaitą 16 metų lapkričio mėnesį. Matome, kad pasaulio klimato šilimas keturiais netgi Celsijaus laipsniais gali išaukti. Taigi esant tokiam kontekstui, ką audito rūmai ir kitos audito institucijos ES daro. Mes analizuojame 269 auditus, įskaitant ir mūsų 41 auditą, kurį atlikome per pastarosius penkerius metus. Ir tokios audito institucijos 15 aktualių ataskaitų parengė per metus, tačiau pasiskirstimas yra labai įvairus. Auditai dėl energetikos, sudaro didžiausią dalį visų atliekamų auditų, tačiau yra kitų sričių, pavyzdžiui, prisitaikymas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų priemonės. Kol kas auditų šioje srityje parengta buvo ne, nedaug ir vienas audituojamų sričių, penkiol, viena audituojamų sričių 15 metais buvo ta, kad audito rūmai išsiaiškino, kad galimybė sukurti energetikos sąjungą 14 metų nebuvo įgyvendinta ir dėl to, kad buvo problemų dėl ES teisinio pagrindo įgyvendinimo, toliau dėl to, kad valstybės narės tinkamai, skirtingai organizavo energijos rinkas. Taigi, audito rūmai išsiaiškino, kad energetikos infrastruktūra irgi nebuvo sukurta tam, kad būtų integruojamos visos rinkos ir dėl to nebuvo užtikrinamas veiksmingas e-, energijos tiekimo saugumas. Nacionalinės studijos tai patvirtino. Kalbant apie ataskaitas apie atsinaujinančią energiją, mes išsiaiškinome tris pagrindinės bendras temas - kliūtis investicijoms, tai, kad trūksta efektyvumo kaštų prasme ir kad netinkamai yra prižiūrimos programos. Keliose studijose kalbama apie reguliavimo kliūtis, taip pat teisinius, teisinės kliūtis, subsidijų, skirtingų subsidijų režimus ir tai yra irgi kliūtis 2014 metų audite mes išsiaiškinome, kad atsinaujančios energijos šaltinių gamintojai užsitikrina leidimus, turi gauti leidimus dėl jungčių ir taip pat, kad prastai yra įsisavinamos lėšos skiriamos atsinaujančių energijos šaltinių finansavimui. Taip pat trūksta uh, efektyvumo kaštų prasme. Ir tai yra nuolatos pasikartojanti tema mūsų rengiamuose ataskaitose apie atsinaujančius energijos šaltinius. Pavyzdžiui, buvo pavyzdžių, kai daugiau viešų lėšų buvo skiriama, nei buvo reikalinga tam, kad projektai būtų gyvybingi ekonominė prasme. Taip pat nepakankamai yra stebėsenos ir atsinaujančių energijos šaltinių programų vertinimo. Ta į problemą įvardė įvairios pusės. Auditoriai ES patikė labai panašius rezultatus apie efektyvų energijos vartojimą Tačiau turime neblogų žinių. Pavieniai auditai galbūt nebūtinai tai įvardyja. Pasaulinės atsinaujančios energijos šaltinių, elektros energijos gamybos išaugimas reiškia, kad sumažėjo atsinaujančių energijos šaltinių kašt, kaštai per pastarąjį dešimtmetį. Pavyzdžiui, saulės ir vėjo energijos kaštai 85 ir 65 procentais sumažėjo nuo 20, 2009 iki 2015 metų. Ir čia matome įvairias atsinaujančios energijos technologijas kurios konkuruoja su tradiciniais energijos šaltiniais. Taigi dabar galiausiai aptarsiu pagrindinius iššūkius, kuriuos mes įvardyjame. Juos jų yra septyni ir labai svarbu nušviesti tą bendrąjį kontekstą, įsitraukiant į tą teisėkuros diskusiją. Nes visi tie iššūkiai būtini, tarpusavyje priklausomi ir aš paminėsiu šiandieną pirmininkę tik keturis - valdysena, energetinis perėjimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos ir finansavimas. Tačiau aš norėčiau pridurti, kad kiti trys - prisitaikymas, įrodymais pagrįsta politika ir piliečių įtraukimas irgi yra labai aktualūs. Pirmiausia, valdysena. Energetika ir klimato kaita. Šios klausimus turime spręsti kartu. Pasirinkimai vienoje valstybėje narėje gali turėti įtakos kitoms valstybėms narėms ir bendriems ES tikslams. Veiksminga valdysena yra būtina. Vieši auditai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, siekiant užtikrinti atskaitomybę dėl pasiekimų arba įsipareigojimų ir išsaugant piliečių pasitikėjimą. Antras dalykas - energetinis pereimas. Kaip žinia, esminiai pokyčiai yra reikalingi elektros energijos sistemoje, kad būtų galima susitvarkyti su tuo, kad, nėra, kad yra labai netolygiai gaminama energija iš energijos šaltinių, taip pat reikia daugiau saugojimo, sandėliavimo galimybių, taip pat nėra integruotų rinkų, taip pat pajėgumų, perdėlį pajėgumai gali iškraipyti konkurencija, galiausiai transporto sektorius turės išgyventi esminius pokyčius, kalbant apie energijos vartojimą. Na, o infrastruktūro, investicijos infrastruktūra turi būti grindžiamos ilgalaikiu klimato poveikio suvokimu. Tam tikri daug anglies naudojantys įrenginiai gali būti stabdomi kur kas anksčiau nei buvo numatyta, tam reikės tam tikrų pakoregavimų, socialinių priemonių tuose regionuose, kurie turės atsisakyti anglies ar brandolinės energijos. Trečias dalykas - moksliniai tyrimai ir inovacijos. Man labai malonu matyti, kad jūsų pirmininkas ponas Buzekas parengė pranešimą, jį pristatė žyt apie tai, kad reikia skatinti švarios energijos inovacijas ir jis pripažino, kad ypatingai svarbus yra moksliniai tyrimai ir inovacijų pritaikymas visuose energijos sektoriuose dažnai prireikia metų, daug metų, kad nauja technologija būtų naudojama pramoniniu lygmeniu. Ir dėl to reikia iš, es, iš esmės pasiekti daug pažangos technologijų srityje, mažinti emisijas nuo 30 iki 50 metų. Tas turi būti daroma per ateinantį dešimtmetį. Tačiau mūsų 16 metų auditas parodė, kad tikslas 25 procentus horizontas 2020 biudžeto skirti klimato veiksmams, iš esmės yra toks tikslas rizikingas. Ir, um, pirmininkė, dar vienas finansavimo iššūkis. Metinės investicijos daugiau nei milijardas eurų į klimato kaitos švelninimo priemonės 20-30 metais. Aišku, turės būti tos lėšos surinkamos iš viešų ir privačių, privačių šaltinių ir taip pat griežtesnė anglių, CO2 kaina turės irgi būti padidinta. Taip pat reiks, kiek kainuoja prisitaikyti prie klimato kaitos. Tokius kaštus prognozuoti sudėtinga ir galiausiai energetikos sektoriuje brandolinių jėgainių stabdymas, taip pat brandolinių atliekų tvarkymas ir laikymas yra labai brangus iššūkis ES ir valstybėms narėms. Tuo pat metu tai suteikia daug galimybių, galimybių verslui ir užimtumo srityje, kaip yra su bet kokiu energetinio perėjimo laikotarpiu. Dėkoju. Labai ačiū už jūsų įžanginę kalbą. iki šiol užsiregistravo du kalbėtojai ir dabar norėčiau kalbėti kolegas ne ilgiau kaip penkias minutės. Ačiū. Pone Rubek. Labai noriu Jums padėkoti už Jūsų pamastymus. Aš manau, kad e, labai svarbu ir Europos audito rūmams matyti, e, e, kokia yra raida, tačiau esmė yra užtikrinti, kad projektai vyktų kaip numatyta labai natūraliai vyksta e, ofis, vieši, viešos diskusijos ir dideliuose miestuose mes matome, kad transportas nėra organizuotas optimaliai, susidaro didžiuliai kamščiai ir visi matome, e, ka, ka, kokią e, mes turime paspartinti e, guminių padangų pakartotinį panaudojimą. E, mes e, žinome, kad jos išmeta daugybę milijonų tonų žalingų medžiagų į orą. Ir todėl situacija yra prasta. Norėčiau sužinoti, ar šiame pranešime yra E, e, kalbama, e, ar, ar jūsų veikla, kalba, veikla apims ir infrastruktūros priemonės, ar galite išlaikyti, pavyzdžiui, kaip galima išlaikyti nu, stabilų greitį vairuojant per miestus, arba kaip galima būtų panalizuoti, kaip užtikrinti parkavimo vietas, kad galima būtų e, paskirstyti eismo srautą ir užtikrinti efektyvo energijos naudojimą. Ar turite e, geros praktikos pavyzdžių e, dėl miestuose naudojamų algoritmų, kokios struktūros yra įmanomos, nes tai tikrai supaprastintų pilientų, piliečių gyvenimą ir užtikrintų efektyvo energijos naudojimą tyrimą. Ar jūs atsižvelgėte į, į šios klausimus šio, savo e, tyrime? Dėkoju. E, jūs e, iškeltė klausimą ir dėl viešojo transporto, ir e, trans, trans, tramvajų, ir metro, ir autobusų klausimą. Next one is Mr. Javor. Toliau ponas Javor. Labai ačiū audito rūmams ir ponui uh, Phil Vino Owen už pranešimą. Labai laiku pateikėte šitą apžvalgą, labai gaila, kad ne visi švarus, švarios energijos paketo dalyvauja, ne visi šešėliniai pranešėjai dalyvauja šiame posėdėje. Man labai patinka politika paremta įrodymais ir čia mes turime tuos įrodymus auditorumų apžvalgą, ataskaitą apie e, energetikos ir klimato kaitos e, padėtį. Ir e, man tai kelia nemažai susirūpinimo. Pavyzdžiui, kalbama apie didelį pokytį be papildomų pastangų. E, tai yra be papildomų pastangų mums nepavyks e, pasiekti klimato ir energetikos tikslų iki 2030-2050 metų. Tai reiškia, mes turime pakeisti savo politiką ir mes Europos parlamente turime ir išgirsti tą žinią parlamente vyko labai didelės diskusijos dėl efektyvaus energijos naudojimo direktyvos ir atsinaunančių energijos šaltinių direktyvos. Ir aš manau, kad šitame, e, šitoje apžvalgoje yra pateikti visi įrodymai, kad mums reikia aukštesnių ambicijų, kad e, mums reikia tinkamų priemonių tikslams pasiekti iki 2030-50 metų. Aš labai greitai norėčiau peržiūrėti tam tikras išvadas išdėstytas pranešime. Aš visiškai sutinku, kad finansavimas yra esminis klausimas ir ne tik kalbant apie vieš, viešasias, viešai finansavimą, yra labai daug viešųjų pinigų, e, privačių pinigų, kuriuos mes turėtume panaudoti ir e, be labai aiškios žinios ir aiškios vizijos dėl to, kokia e, klimato ir energetikos e, politika bus ateityje, šitie privatus pinigai šias rytis nebus panaudoti. Tad mes turime paskatinti privačių lėšų panaudojimą. Privačios įmonės tiesiog laukia aiškios žinios. Dėl viešųjų uh, E, valstybės išlaidų. E, labai dažnai kai kurie mano kolegos parlamentarai teigia, kad e, reikia papildomus kaštus patirti tam, kad būtų investuojama į efektyvų energijos šaltinį. Tačiau aš turiu išsakyti šiek tiek kritikos dėl šitos apžvalgos. E, ir turėtume e, su, su, e, palyginti savo kaštus tuos, kuriuos reikia investuoti ir ką, kokios kaštus patirsime tuo atveju, jeigu nepadarysime to, ką turime padaryti. Ir šita, šitie dokumentai bus aptarti ir taryboje. Manau, kad reikia padidinti ambicingumo lygį ir imtis efektyvių veiksmų. Ir uh, Mes e, turime pagalvoti, kas e, bus daroma ir valstybėse narėse, nes tam reikia visiems priimti labai aiškius tikslus ir e, turėti labai aiškę viziją. Labai atsiprašau, man reikės anksčiau išeiti, nes e, biudžeto kontrolės komitete taip pat turiu pristatyti vieną dokumentą, todėl negalėsiu išklausyti e, pono Oleno atsakymo, tačiau aš su malonumu perskaitysiu jūsų pranešimus. Labai ačiū kolega už jūsų pastabas. Ir dabar m, mm, ponas Kon. Ačiū pirmininkė. Aš pasinaudosiu galimybę e, pasinaudojau galimybę paklausyti pono Oveno ir e, labai esu dėkingas už tai ir jūsų, jums ir jūsų darbuotojams už šitą pranešimą. Ir jūs e, teisingai pastebėjote, kad šita apžvalga e, numato, numato, kokie iššūkiai mūsų laukia, jie yra didžiuliai, tačiau taip pat mes e, turėtume pasiekti tikslų greičiau nei numatyta 12 punkte. Ir E, aš tikiuosi, kad e, čia nurodyta e, suma yra tik tai sklaida. Mes turime imtis veiksmų Europos Sąjungoje. Aš gyvenu tarp Vokietijos, Belgijos ir e, Niderlandų tame trikampyje. Ir aš žinau, ką reiškia, kai Belgijoje yra uždaromos atominės elektrinės ar ligni, Um, lignito kasybos uh, um, pramonė yra uždaroma Vokietija ir žinau, Vokietijoje ir žinau, kad šitos pramonės šakos turėtų uh, gauti papildomą paramą. Ir uh, ar galėtumėte ką nors pasakyti apie planus e, išanalizuoti ateityje šitas sritis, e, e, kalbant apie emisijas iš e, žemės ūkio. Mes žinome, kad e, žemės ūkis ir konkrečiai karvės yra laikomos didelėmis teršėjomis. Pone Langen. Kitas kalbėtojas, panas Langin. Ačiū už pasisakymą. Aš turiu daugiau klausimų negu atsakymų. Labai gerai, kad auditorumai užsima šito klausimu, tačiau tie scenariniai E, kurie e, siekia 2700 e, nu, metus, yra tokie tolimi, kad mes negalime padaryti jokių politinių išvadų. Ir tikrai šiandieną nežinome, kiek pasistumė žmonėje ir ar tai yra realu. Antra, tos tokios tolimos išvados yra man sunkiai suvokiamos. Aš negaliu uh, E, jų priimti. Kolega iš socialdemokratų e, turi e, savo patirties iš, iš šalių trikampio. Aš norėčiau kla, uždėti klausimą, kaip jums dabar atrodo, būsimi ES e, iššūkiai susiję su e, BŽUP. Ir e, galbūt audito rūmai galėtų pasakyti, kad mes matome tam tikrus iššūkius ir mes turėtume daugiau investuoti į. Um, um, mokslinius tyrimus ir taip pat ir gal, galbūt e, e, daryti kažką dėl e, išmokų už plotą ir galbūt galėtume pasižiūrėti, kokią įtaką tai padarė. Mes žinome, kad tai turėjo stabilizuoti kainas rinkoje. Galbūt galima būtų išanalizuoti, kaip struktūrinius fondus galėtume panaudoti geriau ateityje. Aš manau, kad šita politika nepasiteisino ir man įdomu, kokią, kai, kuo remdamėsi jūs galėjote įtik, įtikinti dėl a, e, tokios politikos, kuri ne, neturėjo plataus a, e, poveikio. Ačiū už puikius klausimus ir dabar aš turiu klausimą. Aš norėčiau kelius klausimus užduoti. E, šiauriniai, vakariniai Europos daliai svarbiausias klausimas yra. Um, tos rovė. Kaip jūs paskaičiavote, kokie yra tos rovės pasikeitimai, nes iš esmės tai yra toks stabilus šilumos šaltinis labai didelį Europos daliai. Ir tai gali iš esmės įtakoti galimybės kažką tai gaminti Didžiojo Britanijoje, Airijoje, aišku, šiaurės šalise, nes be Golfos rovės mes šitoje Europos Sąjungos dalyje būtume visiškai pasimetę, nežinau, gal ir kai kurioje dalyje Europos, kuri nebebus Europos Sąjungos dalis po Brexito. 11 puslapyje jūs kalbate apie offshorinę energiją, hidroelektrinės, taip pat fotovolteinę energiją energetiką, tai reikėtų dalinti į tris dalis. Visų pirma, tai yra karšto vandens gavyba ir vakuminiai kolektoriai čia būtų aktualiausias energijos panaudojimas, ypač centrinėje Europos dalyje aš pats įsirengiau kolektorių ant savo stogo ir viskas veikia tobulai. Dabar dėl uh, fotovoltainės energetikos gamybos tai netaip viskas paprasta, ypač e, centrinėje Europos dalyje. E, bendra, bendras rezultatas yra neigiamas, galvojant, aišku, yra tam tikro kilovatinės pikinės energijos gamyba, bet Galbūt. O toliau pietinė dalis, Ispanija galbūt, kur būtų galima koncentruoti saulės energijos gamybą ir tą ta energiją panaudoti bendrame cikle, kas plačiai naudojama. Ir pavyzdžiui, jeigu plačiai naudojame e, gamtinės dujas, anglį, brandolinę energetiką, o saulės energija yra aiški energija, čia mm, anglės ciklas yra visiškai aiškus ir tai yra plačiai naudojama visame pasaulyje, tai yra pagrindinė energetikos rūšis, tai mano toks būtų pagrindinis klausimas Kaip jūs atsižvelgėte būtent į tą skirtingą fotovoltainę energetiką, nes tai yra trys skirtingos rūšis fotovoltainės energi, energetikos Europos skirtingose regionuose. Ir paskutinis klausimas kaip tie planai dera su bendru planu dėl išlakų, nes Europa planuoja mažinti savo išlakas labai dramatiškai, turime milžiniškus planus, turime Paryžiaus susitarimą, tačiau yra klausimas, kas bus daroma Kinijoje ar JAV kurios yra pačios didžiausios teršėjos pasaulyje. Ir kas bus trečiame pasaulyje, kur tarša dramatiškai didėja. Ačiū. Dabar jūsų eilė. Ne, Vin. Okay, well, many thanks for all... Labai ačiū už visus tos klausimus. Aš Pabandysiu atsakyti kiekvieno parlamentaro klausimus iš eilės. Tikrai labai plataus spektro klausimą, tai atsiprašysiu, jei nei viską sugebėsiu atsakyti. Pone Rubik, visų pirma, dėkoju Jums už Jūsų pareiškimą, kad tai yra labai svarbu, kad mm, įvertintumėm pagrindinės grėsmės tikrai tai yra mūsų kompetencijos dalis ir, ir mūsų strategijos dalis, kalbant apie tos iššūkius, kodėl mes tai darome. Uh, man atrodo, auditorių darbas būtent ir yra pažiūrėti ilgalaikę riziką ir mūsų sąjungos gyvybingumo, gyvybingumui, ilgalaikę grėsmę, ilgalaikę grėsmę mūsų biudžetui. Tai tai yra svarbiausia dalykai, apie ką mes šit kalbame. Pone Rubik, jūs ypač domėjotės transportu. Labai ačiū už tai kad iškėlėte šį klausimą. Taip, aš, aš užsiminiau a, e, savo ataskaitoje, kad tai yra labai svarbus klausimas ir, manau, svarbiausia dalykas, ką turiu pasakyti, tai yra mūsų ataskaito 18 pasraipa, tai yra išlakos iš kitų sektorių iš esmės mažėja nuo 90 metų, tačiau išmetimai iš transporto sektoriaus nemažėja. Kaip žinote, yra problemų, kaip kad pavyzdžiui Vokietijoje, kuri yra pagrindinė išmetimų gamintoje. Daugiau išmetimų yra nei kitose 19 valstybių kartu paėmus. Aš pabandysiu paskui atsakyti ir kitus klausimus ir to pačiu atsakysiu plačiau rašy. Taigi transporto sektorius čia labai aktualus ir, kaip aš jau sakiau, čia bus esminiai klausimai dėl to, kaip pakeis energetikos šaltinius, atsisakant e, anglimi paremtų, e, paremtų šaltinių, kurie sukuria mm, savo išlakas transporte, sodų išlakas. Ir ypač miestai dabar matome, didėjai miestai imasi iniciatyvų, kaip kovoti su oro tarša, kaip gerinti oro kokybę. Ir mes dabar pradėjome e, specialią ataskaitą dėl oro kokybės ES. Žiūrime į visą eilę didelių miestų es. E, mūsų ataskaita yra apžvalga Taigi mes galvojame, kad tikrai reikėjo steptelėti ir apžvelgti daugelį mūsų pateiktų plačių ataskaitų ir apibendrities. Čia mes um, turime 41 um, Europos audito rūmų ataskaitą atliktą per pastarosius kelius metus ir mes apžvelgėme jas čia ir aštuonios yra um, apibendrintos gal pusės puslapio dydžio santraukomis mūsų svetainė, taip pat ir dėl transporto kurią pavadinome mm, ES efektyvumas dėl ES finansuojamų urbanistinio transporto sistemų. Tai iš tikrųjų, jeigu norėtumėt, mes galėtumėm jums nurodyti, kas yra konkretus auditoriai, kas dirbo tais klausimais, jeigu, jums do, jeigu jūs domintų platesnį informaciją. Iš tikrųjų, yra siekiama mm, mažinti išlakas ir transportas čia būtų tikrai labai aktualius sektorius. Iš esmės reikėtų pakeisti um, energijos naudojimą transporto priemonėse. E, transportui čia dar reikia padaryti labai daug pažamos. Noriu padėkoti pono Javar, kurio nėra dabar, bet jis <laughs> du, du kartus jau šį rytą manęs lausėsi, tai aš suprantu, kad jis dabar jau išėjo, bet labai pozityviai jis atsiliepė apie mūsų ataskaitą, tai jam labai dėkoju. Pritariu jam, kad mums reikės e, mąstyti tiek apie privatų, tiek apie viešo sektoriaus finansavimą, kaip judėti į priekį. Ir jis akcentavo tai, kad e, teisės aktų leidėjams tenka atsakomybė atidžiai panalizuoti, kaip užtikrinti procesų stabilumą, bet ir kok, pagalvoti apie kokias paskatas sukūri priimdami teisės aktų. Todėl aš jums ir siūlau šiame kraštovaizdyje pasižvalgyti, pagalvoti apie teisėkūrinės programas esminės, kurias, manau, jūs kaip parlamentas dabar būtent ir analizuojate. Iš esmės siejant tai e, su bendru paketu ir su klimato paketu iš komisijos. Ir įvertinus bendrai, ką Junkerio komisija daro dabar, tai yra labai svarbus kontekstas. E, tai yra dar viena iš priežasčių, kodėl Europos audito rūmai atliko štai šią apžvalgą. Dabar dėl viešojo sektoriaus išlaidų, ką ponas Javor paminėjo, aš turiu pasakyti, kad yra viena iš ataskaitų, kurią aš teikiau šiam komitetui, kad mes iš tikrųjų uh, Praeitais metais parengėme specialią ataskaitą, kur pažvelgėme į jas įsipareigomus skirti uh, vieną iš penkių eurų Europos Sąjungos biudžete kli, su klimatu susijusiems veiksmams. Ir mes um, analizavome tą riziką, kad tas tikslas nebus įvykdytas ir mes galvojame, kaip reikėtų tikrai e, geriau panaudoti ribotas e, e, išlaidas, kurias turime es biudžete. Dėkoju už Jūsų labai svarbę pastabas. Jūs sakėte, kad Jūs gyvenate netoli sienos su Belgija. Uh, ir, ir Niderlandais, tai aišku, netoli ir Luksemburgo, kadangi jis Vokietijoje, tai tikrai labai daug čia aktualių klausimų kyla ir labai dėkuoju, kad jūs tai akcentavote. Daugelėje mūsų tyrimų žvelgiama būtent į tuos įvairius įstrigimo taškus tiesėlomis tarp valstybių narių, nes labai daug reikia būtent valstybėms kartu svarstyti ir spręsti. Jūs taip pat minėjote ir socialinio socialinės transformacijos aspekto. Uh, tikrai, kadangi energetikos transformacijos bus radikalios, tai tai labai svarbu tiek iš socialinio, tiek iš politinio požio taško. Bendrijoms, ypač kurios dabar labai priklausomos yra nuo anglių ar brandalinės energetikos, reikia galvoti, kai, kokios išteklius bus galima panaudoti, ištikrinant e, tas transformacijas, kad tos bendruomenės nepasijaustų politiškai paliktos nuo šaly, vienos, izoliuotos, jeigu to, tos korekcijos nebus tinkamai politiškai suplanuotos. Uh, Jūs taip pat įravotės, ar turime planų mm, dėl e, kelių transporto emisijų, žemės ūkio emisijų. Tikrai mes dirbame ir dėl žemės ūkio ir, ir mes svarstame galimybę atlikti tyrimą vėl, mm, ypač dėl šiltnamio efektą kūrenčių dujų išmetimų bendrai, nes būtent tie du sektoriai galėtų padaryti daug daugiau išmetimo mažinimo prasme. Ir, ir mes galvojame apie tai, planuodami ateities auditus, mes savo darbo programą paskelbsime kitą mėnesį jau dėl 2018 metų, tai aš aišku dabar negaliu užbėgti už akių ir jums kažką paskelbti, bet mes tikrai vertiname bendrą kraštovaizdį ir tokiu būdu nustatome audito ateities tikslus. Pirmininkė, jūs minėjote. Mm, metano iš karvių e, momentą, iš tikrųjų, kai kalbi apie tokius rimtus dalykus, e, negali praleisti progos e, ir, ir kažką linksmesnio paminės. Iš tikrųjų, mes galvojame, kad tai labai rimtas klausimas ir mes turėsime tai omenyje, galvodami apie ateities auditus. Aš nemanau, kad, gal, kad, kad mes skirtumėm atskirą ataskaitą vien tik šiam klausimui, bet tikrai į šį aspektą mes labai atsižvelgėme bendrai, galvodami apie platesnį sektorių, galvojame apie mačiau, mažiau išlakų sukeliančius gyvulius, iš tikrųjų, kaip panašiai kaip ir transporto srityje. Uh, Europos audito rūmai, kaip aš jau minėjau, mūsų vaidmuo yra paskatinti jūs, teisės aktų leidėjus, valstybės narės tarybą um, įvertinti, ka, kaip, mes įvertin, kaip mes matome ilgalaikę riziką um, mm, ES biudžetui ir gyvybingumui. Ir atsiprašau, galbūt uh, jums kai kas netinka, aišku, kai kitiem kolegom tinka mūsų darbas, bet aišku, aš negaliu uh, garantuoti, kad visi bus patenkinti, bet tikrai mūsų pagrindinis darbas yra įvertinti ilgalaikę riziką uh, es biudžetų ir gyvybingumų, kaip aš jau minėjau. Pasai um, audito rūmų uh, tikslas yra pažiūrėti trumpalaikės tendencijas. Um, taip, aš, mes ir tą darome. Ir buvo Ekon komitete dviejų metų valandų mm, seminaras, mano kolega Lazarų e, ten dalyvavo, iš tikrųjų kalbama buvo apie biudžetinės tendencijas po 2020 metų ir iš tikrųjų šį rytą mm, ten kartu su juo pradžioje buvau, po to jis pasiliko ponios Greslė e, globoje, e, aš atėjau čia ir iš tikrųjų kalbame apie tokius dalykus, kaip, kad, pavyzdžiui, bušų pateitis, tai jūs teisingai sakote, kad komisija jau konsultavosi dėl bušų ateities. Komisaras Hogan, kaip jūs žinote, turi pateikti pasiūlymą, kuris, kiek aš suprantu, jau laukiama šių metų lapkritį. Ir vėlgi aš neužbėgsiu už akių mūsų darbo programai, kuri bus paskelbta dėl kitų metų, bet greičiausiai mes analizuosime komisaro Hogano pasiūlymus dėl bžūpų. Uh, ką lakurčiais pristatys ir, ir tada kažką tikrai pateiksime. Ir pirmininkė, galiausiai dėkoju už jūsų klausimus ir ar mes žiūrėjome dėl e, galfos rovės pasikeitimų, kas gali įvykti, kai dėl kraštovaizdžio pasikeitimų. Ne, to nedarėme, tačiau galiu patikinti jūs, kad e, vertindami ilgalaikį tokius geografinius aspektus, ką aš rodžiau jūs skaidrėse su bendru tyrimų centru, ką mes darome, kad būtų geriausios prognozijos šioje srityje. Mes tikrai atsižvelgėme į tos aspektus. Aš, aš, aš manau, kad tikrai atsižvelgėma į, visus naujaus, į visas naujasias mokslinės žinias, taip pat ir uh, Triguose visą e, tą elementą ir, ir visas, visą riziką, kas yra prognozuojama, kad golfo srovė radikaliai pakryps, pa, pa, pakeis savo kryptį, kaip tai takos valstybės narės. Aš minėjau, kad galbūt rizika galėtų visų pirma būti pietinėms valstybėms dėl viduržėmio jūros pasikeitimų yra dyki, e, virtimo dikumomis, dikumėjimo didžiulė rizika, bet aišku, golfos rovės pasikeitimai e, turėtų milžiniškų padarinių klimato kaitai. Jūs minėjote, aišku, kad galbūt kai kas yra pernelyg, kaip viskas taip mm, supaprastinti pristatoma pristatoma fotovoltainė srityje energetika tikrai galėtų būti skirstoma skirtingas rytis ir ta rinkos dalis labai sparčiai evoliucionuoja, kainos labai sparčiai krinta, kaip aš jau minėjau. Ir esu dėkingas už jūsų susidomėjimą. Man atrodo labai svarbu, kad šis komitetas glaudžiai bendarbiautų, aktyviai dalyvautų šią srityje pietų pietų Europai karštėjant gali būti mm, iš tikrųjų didžiulis poreikis galbūt kažkaip keisti savo politiką taip pat ir fotovoltainės energetikos srityje ir kaip kitose valstybėse narise. Kaip žinote, šioje srityje keliarius metus dominuoja Kinai. Aš manau, kad jūs, aišku, atidžiai analizavote tą, tą sritį. Aišku, tai irgi sėtina su tuo, ką mes sakome, kad mes turime likti fronto linijose mokslo tyrimų technologijų plėtros srityje. Pirmi, kaip jūsų nuolatinis pirmininkas, ponas Buzekas, anksčiau jau šį rytį sakė, tai itin aktualu Europos Sąjungai. Na ir galiausiai gerai, kad, ką daro ES, aš čia gal ne, ne visiškai tiksliai jūs cituoju, bet reikia nepamiršti Kinijos, JAF ir likusio pasaulio. Mes tikrai pabrėžėme, kad ES tarptautinis vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Ir čia yra nedidelis skyrius štai mūsų apžalgoje, kur 17 puslapio 23 lentelė dėl Paryžiaus įsipareigojimų, tarptautinių įsipareigojimų. E, pagal Paryžiaus susirimą 2017 birželį JAF e, prezidentas paskelbė, kad jo šalis pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo. Nors e, tai, aišku, buvo kažkaip keistai susuplakta su jų pareikštų noro iš nuo dėrėtis. Tai nežinau, Dabar lauksime naujausios informacijos, kaip jis ketins persidaryti viską. Tačiau kas sukrečia, tai yra kaip visos valstybės e, sureagavo pozityviai, e, pareikšdamos ryštą padidinti savo įsipareigojimus. Kai kurie stambiausi miestai, e, net ir JAV, kai kurios net valst... JAV valstybės narės, konkrečiai Kalifornija, kuri galbūt didesnė nei daugelis mūsų valstybių narių, pareiškė, kad jos tikrai didins savo įsipareigojimus. Taigi, tai aktualu ir, ir Kinijos taip pat pasikeitimai, pavyzdžiui, labai sveikinami iš ES pusės, nes jie stiprina savo ryštą. Ir dėl fotovoltainės dalies taip, tai jie yra lyderiai šiuo metu toje rinkoje, bet. Na, gal, gal tiek būtų detalių, ką dabar galėčiau Jums pateikti. Labai esu dėkingas už Jūsų klausimus ir Jūsų susidomėjimą komiteto mūsų darbo. Aš atsiprašau, kad ne visi nariai patenkinti mūsų darbo, bet džiaugiuosi, kad tai paskatino diskusijas. Ačiū. Koju. Antrasis raundas po pusę minutės. Kaip ir anksčiau, ponas Langen. Nenoriu nieko diskutuoti. E, dėl e, auditorumų užduočių, manau, kad labai svarbu, kad e, atliekant kitą finansinę apžvalgą reiktų atsižvelgti į praėjusių metų patirtį ir ją patikrinti. Tai būtų tinkamas metodas. Tačiau, kadangi Kinija visiškai keičia savo kursą, aš tam nepritariu. Kinijoje kiekvieną mėnesį E, tiek, dar, e, tiek daug e, prisijungia anglimi, anglį deginančių elektrinių per, per kiekvieną dieną, kiek ES per vieną mėnesį. Ir jūs sakėte, kad kažkas bus 2100 metais. Žinome, kad Paryžioje ir e, kad ta, tuo metu e, aš manau, kad e, auditorumai ne, tinkamai netlieka savo funkcijų ir e, todėl šitas pasiūlymas, kurį mes turime e, prieš save, man atrodo ne visiškai patikima. Äh, Labai ačiū. Ir tai būtų teigiama, kad e, ši, tas šimtas metrų būtų tinkamas e, e, skaičius. Ačiū. Dar viena pastaba. Jūs praleidote vandenilio klausimą. Tai labai e, daug žadantį e, Mm, technologiją tiek e, energetikos saugojimui, tiek jos naudo, energijos saugojimui ir naudojimui. Ir e, ne tik e, vandenilis, bet ir gamtinės dujos yra svarbi technologija, mes viską galime panaudoti atskirai ir mes apie tai diskutavome labai įdomiai, galbūt tai turėtų būti įtraukta ilgalaikių perspektyvų viziją. Ačiū. Langen, danke. Äh, ich glaube, dass... Dėkoju, ponia Langen. Uh, Aš e, tikrai e, nekalbėjau apie jokias nesąmonės ir aš tikrai turėčiau atsakyti jūsų klausimus. Minėjote, kad daug yra angli, anglimi varomų jėgainių Kinijoje. Taip, tiesa, Kinija viena didžiausių problemų, didžiausias teršėjas, bet norėčiau pasakyti, kad požiūris į klimato kaitą pasikeitė iš esmės Kinijoje pastaraisiais metais ir aš mačiau, kad viešai buvo kvestionuojama tai, kad aš, ką aš pasakiau, kad Vokietija didelis teršėjas. Mūsų ataskaitos 20 puslapyje yra pateikta lentelė, kur rodo, kad 15 metais 20 procentų Vokietija išmetė visų emisijų ES. Tai yra daugiau nei visos 19 mažiausių ES valstybių kartu paėmus. Ta matome toje lentelėje ir mes laikėmės ir Lenkijoje, ir Ispanijoje, ir ir Vokietijoje. Ir įdomu buvo pamatyti tokią įtampą, kurią matėme klimato ir energetikos srityje. Ir Vokietija bei Lenkija pačios dar iš tiesų daug lignitų degina. Ir yra ten problemų, kaip jos ir puikiai žino, ir bando jas spręsti. Jūs sakėte, pirmininkė, kad vandenilis yra labai svarbus. Taip, tiesa, ir aš tiesiog neturėjau laiko šiandien galbūt visko aptarti. Ir galbūt ne, nebuvo pakankamai dėmesio skiriama vandeniliui, bet per, per tokį, tokioje nedėlėme dokumente sudėtinga apie viską kalbėti. Tačiau tiesa, kad transporto laikymo srityse, energijos laikymo ir sandėliavimo srityse vandenilis galėtų būti aktyviau naudojamas ir uh, Čia yra vienas ryčių, kur galbūt reiktų vertinti plačiau ir aš manau, kad mes daugiau audito, audit, auditų atliksime inovacijų ir mokslinio tyrimo energetikos srityje. Ir panašu, kad yra vykdoma veikla šioje srityje, tik tai atsiprašau, kad detaliai negalėjau šiandien apie tai pakalbėti. Taigi, ačiū, ačiū už klausimus. Ačiū Jums. Tikrai labai įdomios diskusijos nes audito rūmai techniškai vertinant sunkiai galėtų būti lyginami su kažkuo kitu, bet vis tiek jūsų požiūris labai įdomus ir galbūt kitą kartą mes galėsime gauti atsakymų ir į atsakymų, kalbant apie trumpalaikės priemonės, kurių galime imtis. Yra ir kitų dokumentų, kuriuos aptarėme mūsų komitete. Šioje srityje, mėly kolegos, jeigu dar liko nors vienas, po pietų darbą tęsime pusę trijų šioje salėje. Ir pirmas klausimas bus Marija, keitimasis nuomonė su Marija Gabriel, komisijos narė, kuri atsakinga už skaitmenę ekonomiką ir visuomenę bei kibernetinio saugumo paketą ir laisvą nesmenių duomenų judėjimą bei srautus. Pagal struktūrinį dialogą vyksta skaitimasis nuomonėmis. Dėkoju ir tikiuosi visus pamatyti po pietų.